Mes chers collègues, reprenons nos travaux. Allez-y, monsieur Wim van de Kamp. On... Mėly kolegos, teskime darbą. Prašom, ponia Wim van de Kamp, laukiame jūsų. Neskubėkite, neskubėkite. <laughs> mais, mais tout, tout arrive à point nommé. Prenons le temps. Voilà, très bien. À votre santé, monsieur Wim van de Kamp. Į sveikatą. Taigi, tikiuosi, kad ši popietė bus džiaugsminga, nes turime įdomių temų ir man tenka garbė pradėti mūsų darbą nuo keitimosi nuomonėmis su mūsų tent koordinatoriais. Ir labai šiltai noriu šiandien pasveikinti ponę Karlą Peis ir poną Brianą Simpsoną kurie, e, e, e, kuris puikiai pažįsta šį komitetą. Pone Brainai Simpsonai, palaukiu, kol užsidėsite ausinės, jūsgi puikiai pažįstate šį komitetą. Taip, žinoma. Jums šis komitetas tikrai pažįstamas ir, ir dabar kalbėsime tokią temą. Kaip sudaryti sąlygas didesnė transporto rūšių įvairovė ir veiksmingai krovinių logistikai? Kalbėsime apie Reino Dunojaus koridorių koridorius, kokia yra pažanga čia ir tikrai labai budriai stebime šį darbą, taigi lauksime mūsų koordinatorių informacijos. Ir suteiksiu žodį mūsų abiems koordinatoriams, kurie, kaip galime pasidžiaugti, atvyko pas mus ir galės mums plačiau papasakoti apie esamą padėtį. O po to suteiksiu žodį mūsų komiteto koordinatoriam, ponui Markui Piperiui ir Izmailui Artugui. Tikrai labai dėkojame, kad atvykote, labai atidžiai jūsų klausysimės, o tada užduosime jums klausimų. Gerai, tai tuomet iš karto suteikiu žodį poniai Karlai Peis. Labai svarbiu, mus dominančiu klausimu, kaip sudaryti sąlygas didesnė transporto įvairovė ir ypač Dunaus ir Reino regione. Dear Chair, dear Karima, if I may. Mėla pirmininkė, mėla Karima, mėly e, kolegos, ponios ir ponai, tikrai malonu būti šiandien čia, pristatyti jums transporto rūšių įvairovės e, sąlygų sukūrimą. Mes kartu su Piteriu Balašu dirbame šiais klausimais. Daugiamodalis transportas, perkelimas kitoms transporto e, rūšims visų, visų krovinių transporto pervežimo ypač traukiniam ir vidaus vandenims, tai yra mūsų 11 metų plano dalis ir mes taip pat siekiame veiksming, už, sukurti veiksmingą krovinių logistiką. Reikia kalbėti apie daugia, daugia rūšio, daugia madalio transporto koridorius. Uh, su visa fizinė e, kita infrastruktūra, su visais mazgais, su informacinėmis technologijomis, kurios leistų tinkamai transporto srautus ir krovinių pervežimus užtikrinti visais koridoriais ir užtikrinti tikrai gerai palaikomą transporto infrastruktūrą Europoje, kas yra reikalinga veiksmingai krovinių logistikai. Dabar sugrįšiu e, prie Pat Koks ir Karlos Segi kolegos užsima mm, kitais geografiniais koridoriais ir visai le horizontalių klausimų, nes problemos ir galimybės susijusios uh, daugia rūšių transporto, tai, e, išmaniomis transporto sistemas, alternatyvių kūrų, efektyvių ir budistinių mazgų integravimas yra um, bendrai rūpimi klausimai visiems koridoriams ir be to tai yra labai svarbu, kai norima tuos klausimus spręsti efektyviai, žvelgiant į ateitį, užtikrinant Europos transporto sektorių tokį, kad būtų pasiekta klimato tikslų. Reikia sutelkti dėmesį į žmonių novatoriškų transporto sprendimų teikiamą potencialą ir norėčiau sutelkti dėmesį į tokius klausimus, kaip išplėtoti ir geriausiai panaudoti aplinkos sauginių požiūrių palankių transporto um, rūšių um, teikiamas galimybės, kaip išplėsti transportą, kaip e, daugiarūšių transporto jungtis pagerinti, visą infrastruktūrą gerinti, ypač geležinkelio ir vidaus vandenų infrastruktūrą ir kaip sujungti fizinę, išmanėją infrastruktūrą, kaip jas plėtoti, pačiu geriausiu būdu, kad būtų galima už, už užtikrinti veiksmingas krovinių logistikos paslaugos. Tai yra labai svarbus elementas uh, užtikrinant transportą, kuris būtų tvaresnis ir CO2 išlakų, kad būtų mažiau kuriama. E, mes rekomenduojame savo dokumente, kad reikia identifikuoti investicijų poreikius į daugiarūšį transportą, į krovinių koridorius ir reikia įvertinti paklausos pusę. Investicijos pagrindinių tinklų koridoriuose ir mazgose turi būti geriau suderintos iš požiūrio taško pagal bendradarbiavimą per sieną. Reikia galvoti apie logistikos formas, daugiarūšio transporto ir transporto integravimo į regionės e, vietos planus ir tam reikia skirti pakankamo dėmesio. Reikia keistis informaciją sklandžiai apie fizinę infrastruktūras, kad būtų galima užtikrinti daug, e, daugia rūšį transportą. Skaitmenimas yra labai svarbus užtikrinant um, transporto ateitį, įvertinant iššūkius ateityje. Aš džiaugiuosi, kad šis komitetas jau atliko didžiulį darbą šio klausimu ir ypač esu dėkinga poniai Ailai Sender už puikų pranešimą. Uh, kur iš esmės tikrai pristatoma mūsų pozicijai labai artima pozicija ir akcentuojama vidaus vandenų vaidmuo ir efektyv, veiksmingos krovinių logistikos užtikrinimo svarba. Reikia galvoti taip pat ir apie pagrindinį iššūkį, kaip mažinti CO2 išlakas. Reino Dunos koridorius yra um, rytų vakarų jungtis pagrindinė junginti Prancūziją, Vokietiją, Austriją, Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Kroatiją, Rumuniją ir Bulgariją. Jau neminint ne valstybių narių kaip Serbijos, pavyzdžiui Taip pat jungia ir, ir iki Juodosios jūros tas abi dvi upės, Reina ir Dunoja, tai yra daugiau kaip 6000 km maršrutų e, kelių, daugiau kaip 3,5 tūkstančio kilometrų vandens, vidaus vandenų kelių yra devynios valstybės narės ir keturios ne ES valstybės. E, šiame koridoriuje yra 19 vidaus uostų, du jūrų uostai, 14 krovinių terminalų, 27 terminalai skirti um, vien tik tai geležinkelio ir kelių jungtims. Uh mažinama CO2 išlakų dalis, investuojant į aplinkosauginės transporto rūšis, ypač 171 geležinkelio projektas įgyvendinamas visoje Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos investicijos į geležinkelio projektus 2014-2015 metų laikotarpiu, kiek buvo patvirtinta konkursų paraiškų, e, e, tai yra 55 procentai CEF priemonės. 2,2 milijardai yra daugiarūšio transporto paketo. Turime 57 veiksmus, kurie yra patvirtinti šiame koridoriuje ir yra parašyti susitarimai su 37 monokoridorių. Dėl monokoridorių veiksmų 3 milijardai 20 e, multikoridorinių projektų. Ir norėčiau dabar pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip daugia modalumas, daugia, mm, daugia rūšio transporto įvairovė, kaip yra plėtojama Dunojos Reino koridoriui. Čia reik, reikia ypač kalbėti apie Dunojaus vandens kelią. Tai yra lab, Aišku, viskas labai priklausoma nuo tvarių ir e, pakankamų vandens srauto ir gilumo um, sąlygų užtikrinimo. E, ir, ir, e, taip pat ir intakai visi įtraukiami ir visa tai yra e, apjungta į Dunojų strategiją, kuri, kurią koordinuoja Rumunijos ir Austrijos transporto ministerijos. Yra pagrindinis planas suformuotas, kur yra visos kritinės vietos identifikuotos ir numatytos priemonės, kaip būtų galima užtikrinti pagrindinio kelio reabilitavimą ir padarimą tinkamų vartoti, naudoti. E, čia sprendžiamos navigacijos problemos, kurios, tu, kurios susilauks sulauks, aišku, didžiausio prioriteto. Uh, Mes matome, kad suinteresuotos šalis tikrai labai pasiryžusios pasirūpinti tinkamą vidaus vandenų infrastruktūrą. Ta matėme 14 metais. Buvo labai stiprus politinis signalas spręsti e, iššūkius Dunojaus upėje. E, darbiavimą galima pasveikinti ir politinių lygmenių, bet lygiai taip pat galime pasidžiaugti ir bendru CEF projektu, kuris vadinasi e, Dunojaus vandens kelias, kuriame dalyvauja šešios valstybės - Austrija, Slovakija, Vengrija, Kroatija. Kroatija, Bulgarija ir Rumunija. E, Dunojaus vandens kelias ir veiksmų planas numa, rengiamas du kart per metus e, yra e, pažangos stebėjimo priemonė. 2016 gegužė buvo įvertintas situacija Rotterdame ministrai taip pat ir per TNT dienas ir patvirtino tuos įsipareigojimus, kurie buvo pasirašyti 14 metų gruodį. Ir pagal juos yra gyvenamas ir pagrindų planas ir yra taip pat papildomi bandomieji projektai. Iki šio momento yra matuojamas e, vandens lygis, e, fiksuojamas rautai ir tai yra labai svarbu laivininkystės e, operatoriams. Tie, kurie naudojasi Dunojaus vandens keliu, kas plaukioja ir um, automatizuotos baržos bus įrengtos, kad būtų gali per, per visą e, Dunaus kelią. Štai čia matote paveikslėlyje Kroatijos stebėjimo laivą, pirmas CEF, e, jis buvo pakryštas 17 e, vasarį ir taip pat matote, kad viena iš 37 uh, e, e, lygio nustatymo stočių yra įrengiama e, Dunojuje. Tuo galime pasidžiaugti ir yra daugiau papildomų laivų perkama. Be to, ką aš jau pristačiau, visas bendradarbiavimas, koordinavimas yra susijęs ir su finansavimo šaltiniais. Aišku, yra pagrindinis iššūkis apjungti nacionalinį ir europinį finansavimą tam, kad būtų galima gyventi projektus, kurie leis eksploatuoti koridorių. Bulgarijoje, pavyzdžiui, e, e, pagrindinis planas nustatė, kad trūksta e, stebėjimo laivų. Todėl stebėjimo laivo pirkimas buvo finansuotas ir buvo taip pat transporto infrastruktūra infrastruktūros projektas patvirtintas 14-20 metų laikotarpį ir aš um, uh, Bulgarijoje, Rusijoje uh, dalyvavau laisvo uh, krikštynuose. Taip pat, logist, kalbant apie logistiką, reikia kalbėti apie geresnis mazgus, duomenų pasidalymą, duomenų perdavimo paslaugas. Tai gali pagerinti logistiką. Visų pirma, užtikrinant mažesnės for, administracinius, mažesnius formalumus, mažesnį biurokratiją. Ir antras dalykas, gerinant krovinių srautus, jų stebėjimą ir paskirstimą. Visų suinteresuotų šalių šalių bendarbiavimo labai reikia ir čia tikrai reikia iš verslo daug didesnio dalyvavimo. Visa logistika paremta bendarbiavimu vis leidžia optimizuoti transporto išteklius ir esamą infrastruktūrą galima panaudoti krovinių apjungimui ir tuomet logistika netokia brangi tampa ir efektyvesnė, geriau galima per gabenti krovinius. Skaitmeninimas transporto ir krovinių pervežimo srityje yra labai svarbus įgalinantis veiksnys. Kalbant apie vidaus vandenų um, e, kelius, čia reikia kalbėti apie upių informacijos sistemą. Mes turime š, um, 50 partnerių Daug ES valstybių narių apjungia savo e, pastangas ir žengia į tolesnį etapą. E, čia dalėmas informacija apie naudojimas į vandens keliais ir krovinių pervežimą. Ta informacija bus panaudota apibrėžiant koridorius. Čia labai svarbu kalbėti apie nuolatinius rodiklius ir nuolatinį konsultavimąsi su vidaus vandenų nuolatiniais naudotais tam, kad būtų galima optimaliai Mm, panau, e, pasiremti tais rezultatais ir įvertinti realius poreikius. E, yra Europinė iniciatyva ir tikimasi, kad pagerės vidaus vandenų transporto efektyvumas, nes bus galima geriau tai planuoti, vidaus vandenų transportas bus labiau patikimas, laukimo laikas sutrumpės, administracinės naštos ir atsiskaitimo našta sumažės ir bus galima geriau panaudoti turimus pajėgumus. E, aš galėjau, aš Aš turėjau galimybę šią iniciatyvą um, pasveikinti 2017 uh, metų sausį, kai pradėjo veikti. Daugiarūšio transporto logistikai reikia labai um, tvirtų transporto rūšių, kurios turėtų visą reikalingą infrastruktūrą, kuri būtų gerose vietose tinkamai, kad būtų parinkti, um, parinktos jungtis, tai yra uostai, uostai um, jūrų uostai, geležinkelio terminalai ir um, turi būti prieigos geros visos interneto paslaugos ir taip toliau toliau. Transporto rūšis turi efektyviai tarpusavėje sujungtos tinkamuose mazguose, tiek fiziškai, tiek skaitmen, skaitmeniniu būdu. Ir m, mm, turi būti geriau sudarintos paslaugos. Tam, aišku, reikia e, sutelkti investicijas į fizinę infrastruktūrą. Ir tokios supra, e, e, struktūras, kaip kad, pavyzdžiui, pagrindiniai mazgai. Ir tam reikia sukurti ir tinkamą skaitmeninę infrastruktūrą, kad būtų užtikrinti junglumą ir saveikumą norėčiau parodyti štai žalį uostą ir TNT finansavo studiją, tuoj paaiškinsiu, 2012 metais finansavimo studiją kad būtų galima ištirti rinką ir parengti inovacinius sprendimus um, uostuose pervežimiems kroviniams, kad būtų galima rekonstruoti ir uh, pertvarkyti uh, Gruzijos uostą. Tokiu būdu buvo galima pasidalyti geriausią patirtimį Reino Dunaus koridoriuje. Gurgijų uostas. Ir e, buvo e, e, šie veiksmai finansuojami iš sanglaudos fondo ir toliau vykdomi ir projektai to valdymas ir komunikavimas buvo atliktas, po to e, buvo visos statybos darbai, apnaunimo darbai, trijų transporto rūšių, e, visas, kas buvo reikalinga, visos jungtis su sausumos keliais, su, su geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais. Ir buvo visa tiekimo sistema išplėtota daugia rūšio Um, mazgo, mazgo kontekste buvo ir uh, sertifikavimas visas dėl šių trijų transporto rušių šiame mazge Georgijų mm, uh, uoste. Dabar galvojant apie Reino Dunos geografinę svarbą, e, aišku, kad reikia užtikrinti daugia rūšę transporto, visą logistiką, infrastruktūrą ir žinoma, svarbiausia reikia kalbėti apie geležinkelio infrastruktūrą, nes tai yra pamatas vis, visam junglumui ir vidaus vandenų keliai taip pat yra labai svarbus, jie gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį plėtuojant visą regioną ir sumažinant kitų um, transporto rūšių fragmentaciją. Um, manau, kad viskas susiveda į politinę uh, valią, uh, būtina išplėtoti tvarius, patikimus uh, patikima sąlygas e, vidaus vandenims e, veikti, jeigu reikia ir gilinant. Uh, gilinant upes. Tai gal tiek yra dirbama tikrai daug ir mes jau periname prie trečios kartos veiksmų planų kartu su kolegomis ir pradėsime tą darbą nuo 2018 metų. Tačiau darbo planų uh, įgyveninimas ir infrastruktūra skūrimas koridoriuose, tai yra tik tai pradžia. Mes dar turime 13 metų, per kuriuos turėsime pasiekti savo tikslo, kad TNT e, visi tinklai turi būti užbokti iki 2030 metų. O tai yra labai trumpas laikas, jeigu turime omenyje visą transporto projektų įgyvenimą. Aš manau, kad jūs visi puikiai žinote, kaip viskas vyksta jūsų valstybėse. Todėl yra nepaprastai svarbu labai atidžiai stebėti, kaip yra pagrindinis tinklas įgyvenimas įgyvendinamas tą monitoringą atlieka, mm, atlie, infrastruktūros valdy, valdytojai kartu su valstybėmis narėmis, kurios atsakingos už šios koridorius. Labai svarbu yra išspręsti trūkstamas e, jungtis, trūkstamas grandis, išspręsti tas probleminės vietas, kad mūsų koridoriai būtų tikrai um, visiškai išplėtoti, daugiarūšiai, kad būtų atsižvelgta į visus aspektus, į visą TNT politiką, taip pat ir tokius dalykus kaip um, inovacijos ETS, alternatyvus kuras, saugų, saugos stovėjimo aikštelės ir tai, tai panašus dalykai turi būti laikom siekiama pateisinti piliečių lūkesčius ir verslo interesus. Ačiū. Dėkui. Dėkui, gerbiamą Karlą. Leidžiu savo į jūs kreiptis vardu. Taigi dėkoju. Karlai už pristatymą ir iškart dabar suteiksiu žodį ponui Brianui Simpsonui, kuris pakalbės tema, kuri visiems dabar labai yra įdomi, tai yra mm, jūrų greitkeliai. Jūs irgi turite 15 minučių. Dėkui pirmininkė, džiaugiuosi vėl galėdamas būti jūsų komitete. Paskutinį kartą buvau praėjusiu metu birželį. Tada pristačiau pirmą savo darbo programą skirtą jūrų greitkeliam ir šiandien atnaujinsiu informaciją, pasakysiu, kas yra naujo 17 metai, yra jūrų ir vandenynų metai ir norima atkreipti dėmesį į tai, kokia svarbi laivyba yra Europai ir kaip reikia modernizuoti ES teisės aktus reglamentuojančius jūrų ir vandens transportą. Pritardamas Karlai noriu pasakyti, kad e, ši politika, jūrų politika yra labai svarbi integruojant ES transporto koridorius. Bet NT e, tinkamo koordinavimo negalėtume ir kalbėti apie transporto tinklą, kuris remiasi daugiamodelinėmis transporto sistemomis. E, jūrų transportas sudaro 40 procentų vidaus ir 95 procentus tarptautinės prekybos Europos Sąjungoje ir uostuose, į uostus atvykę prekes tada keliauja kitais e, transporto koridoriais, sausumos ir geležinkelių transporto koridoriais. Šiame e, kontekste, kalbant apie TNT E, svarba yra paskelbta deklaracija, kuriai pritarė politiškai valstybės narės, siekiama kurti e, daugiamodalinius transporto kolidorius, kur būtų naudojamos modernios technologijos ir remiamasi tvare uostų struktūra. Ir labai džiaugiuosi, kad toje tai deklaracijoje minima, kad ten ta gairės ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė mm, vaidina labai svarbu vaidmenį siekiant užsibrieštų tikslų. E, Europoje turime platų tinklą RORO ir konteinerinių paslaugų, 400 uostų turi e, ryšius su tūkstančiais pasaulio uostų, TNT ir CEF teisės aktuose yra minimi 139 europiniai uostai. Ir tie uostai uh, vykdo du trečdalius viso krovinių transporto ES. Jie taip pat yra logistiniai ir transporto centrai, uh, prisidedantis prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. 16 metais aš pristačiau šiam komitetui įgyvendinimo planą, kuris remiasi trim pagrindiniais ramščiais. Tai yra ir mūsų prioritetai. Tai kokie tie prioritetai? Pirmiausia, tai aplinka. Reikiama aplinka įgyvendinant ES teisės aktus ir vykdant projektus, kurie atitiktų taip pat ir aplinkosauginius reikalavimus, kad būtų toliau e, plačiau naudojamas suskistintos dujos ir kiti alternatyvus kūrai. Mūsų pagrindinis tikslas čia yra kovoti su op dėl veiklos kylančią taršą. Taigi, e, vandeninų, jūrų ir vandeninų mm, keliai suvaidintų savo vaidmenį šiame procese, siekiant užtikrinti sistemų veiksmingumą, geriau panaudoti esamus išteklius ir infrastruktūrą, mažinant uh, administracinę naštą, optimizuojant tiekimo grandinės veikimą, didinant saugumą ir gerinant transporto ir logistinių operacijų darną. Yra sukurtas skaitmeninis transporto ir logistikos forumas, kuriame suinteresuotosios šalis gali koordinuoti savo pastangas tiek tarp skirtingų transporto modelių, tarp, tiek tarp skirtingų sektorių. Ir suinteresuotosios šalis dalinasi ir keičiasi duomenimis, yra sukurtos atitinkamos duomenų keitimosi sistemos e, šalia tų transporto koridorių. Tiekimo grandinės duomenys kol kas yra atskirtose duomenų bazėse. Informacijos keitimės yra įvairūs sluoksniai. Pagal šį prioritetą finansuojame projektus, kurie skatina pervežimą jūromis trumpais atstumais. Norime, kad būtų užtikrintas geresnis ryšys su nutolusiais ir periferiniais regionais, e, kad būtų vykdomas uostų plėtimas, kai to reikia. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu turėti visuotinę europinę E, gabenimo jūromis valdymo sistemą. Trečiasis elementas yra saugumo užtikrinimas. Tai apimtų ir mokymus naujų technologijų srityse, taip pat apimtų projektų susijusių su įvairių saugos procedūrų vykdymu galime pasakyti, kad dabar į šią jūrų greitkelių programą yra investuota 650 milijonų eurų iš ES biudžeto. Taip pat yra duotos subsidijos, e, kurių suma 350 milijonų eurų. Tai leido gyventinti 40 įvairių projektų ir pritraukė papildomas 965 milijonų eurų investicijas. Tai yra projektai susiję su aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimu, su suskistintų dujų naudojimu, su elektrinių, elektravaromų laivų e, naudojimo skatinimu ir taip toliau. Norėčiau keletą pavyzdžių pateikti. Pavyzdžiui, žydroji Baltijos jūra, The Blue Baltics. Pagal šį projektą uh, suskistintos dujos yra pagrindinis uh, e, kūro šaltinis ir e, Klaipėdoje, kur yra suskistintų dujų terminalas, taip pat kitose uostuose yra naudojamos ir gabenamos šios dujos. Ir iš tiesų suskidintos dujos yra Baltijos jūros mm, jūrų greitkelių pagrindinis kuras. Per TNT projektus apskritai skatiname e, naudoti alternatyvius kūro šaltinius čia metanolį galėtume paminėti. Šis projektas irgi finansuojamas pagal TNT sistemą. Ir yra laivų, kurie naudoja metanolį. Ir yra pavyzdžiai tokio kūro naudojimo galimybių. Čia vyksta partnerystė su Izraeliu, aiškinantis, ar rifa konteinerių gabenimas su mm, jautriomis prekėmis apsimokėtų ir galėtų būti naudojamas. Taip pat e, čia naudojamos ir inovatyvios šaldimo sistemos ir e, tokie projektai padeda sutaupyti laiką, naudoti daugiamodalinį transportą. 12 valstybių narių vadovaudamos Švedijos jūrų ministerijos įgyventina projektą, kuris 50 procentų finansuojamas iš ES lėšų Tai projektas susijęs su keitimusi informacija apie tai, kaip laivai, kad, kaip laivam atvykus į uostą būtų galime realiame laikė vykdyti visas reikalingas iškrovimo ir pakrovimo procedūras. E, šis projektas e, sudaro galimybę 12 procentų sutaupyti kūro, sumažinti laiką, kai laivas yra prisišvartavęs uoste ir apskritai prisideda prie uosto veiklos optimizavimo. Aš manau, kad STM čia yra pagrindinis e, elementas užtikrinant ES konkurencingumą šioje srityje. STM taip pat atitinka ir Europos e, vieno langelio principą naudojama jūrų segmente. Kas toliau? po mano atvykimo čia pernai birželį į jūsų parlamentą prasidėjo konsultacijos su suinteresuotaisiais asmenim ir su visuomenė, kad nubrėžtume mūsų veiklos pagrindinės gairias, kad aiškiau apibūdintume, aiškiau apibrėžtume tos jūrų e, greitkelius. Ir kalbant apie mm, tolesnius veiksmus. Pavyzdžiui, aplinkosaugos rytyje reiktų plačiau skatinti alternatyvaus kūro naudojimą, taip pat e, panaudoto vandens valymą, kalbant apie logistiką. Tai e, čia reiktų pagalvoti, kam skirti didesnį dėmesį, e, kokiom jungtim, tarp kokių uostų, kalbant apie krovinių gabenimo proceso optimizavimą, kyla klausimas, ar čia reiktų galvoti apie jūrų e, optimistiškesnį, e, efektyvesnį krovinių valdymą, ar galvoti apie kitus aspektus ir per tas šešis mėnesius trukusias viešasias konsultacijas gavau labai daug komentarų iš suinteresuotųjų pusių, uostų, e, laivybos įmonių ir šiemet planuoju konkrečią darbų programą parengti. Visi pritarė e, jūrų greitkelių vystimui ir supranta, kad šis, ši iniciatyva turėtų būti finansuojama ir jinai yra remiama e, transporto logistikos ir transporto skaitmeninimo forumuose. Kaip e, turėtume pagalvoti, e, ko turėtume siekti jūrų greitkeliuose, kokius veiksmus turėtume remti, kaip apibriežti tuos jūrų greitkelius ar sėti juos su pagrindiniais Mm, kitų transporto rūšių tinklais. Trečioji galimybė būtų sieti su platesniu transporto koridorių tinklu. Jei pagrindinis krovinių srautas uh, koncentruojamas pagrindiniuose uostuose, tada nukenčia e, tokie ne pirmos svarbos uostai. Turime taip pat pagalvoti apie tai, kaip įgyvendinti e, griežtesnius aplinkosauginius reikalavimus ir maž, mažinti su veikla susijusią taršą. Kalbant apie periferinius regionus, vyksta plačios diskusijos, kaip užtikrinti geresnį ryšį su nutolusiais ir periferiniais regionais. Aš glaudžiai bendradarbiauju su šios pramonės srities, šios ūkios ryties atstovais, suinteresuotaisiais asmenim. Aš manyčiau, kad reikia užtikrinti, kad e, jūrų greitkelių svarba matytųsi priimant politinius sprendimus ir skiriant finansavimą. Europos infrastruktūros tinklų priemonė turėtų e, siekti, kad jūrų greitkeliai būtų sujungti su TNT transporto koridorių sistema. Turime skatinti uh, šią ūkio sritį, e, inovuotis ir tapti žalesnė ir švaresnė. Kai ateis laikas, kai jūs pradėsite e, diskusijas dėl tolesnio, dėl, dėl kitos daugiametės finansavimo programos, labai tikiuosi, kad jūsų biudžete uh, atsispindės ir finansavimas jūrų e, greitkeliams, siekiant užtikrinti, kad jie taptų neatskiriama TNT transporto koridorių dalimi. Ačiū ponė Simpson už prezentaciją, pradedu diskusiją. Ismail Arcuk. Esate vienas iš mūsų nuolatinių pranešėjų šią temą, todėl žodis jums. Ačiū pirmininkė. Malonu jūs čia matyti, Brainai. Sveikas, sugrįžęs į parlamentą. Du klausimus iškelsiu. Aš nežinau, ar e, jūrų greitkelių reikšmė yra pakankamai suprantama valstybėse narėse. Sakau tai, nes e, dar kartą Atvirai pasakysiu, pačios valstybės narės kelia didžiausias kliūtis ES, kai jie išsikelia tokio pobūdžio tikslus. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Per praeitą kadenciją, jūs pats puikiai tą žinote, kalbėjome apie transporto reglamento e, klimato dalį. Ta direktyva, mano nuomonė, buvo e, turbūt svarbiausias Europos komisijos bet kada parengtas dokumentas, bet paskui Atsitiko taip, kad valstybės narės, įskaitant ir manąją, e, tą planą sužlugdė. Ir dabar matome, kad jokių kiekybinių priemonių nebėra numatyta, o nacionaliniai veiksmų planai turi būti pateikti, jei neklystų, iki 16 metų turėjo būti pateikti lapkričio. Taigi, ir toliau laukiam nacionalinių veiksmų planų. Ir dabar iš komisijos girdėjau, kad tik tai e, gal e, E, šešios ar septynios valstybės narės pateikė tokį planą komisijai. Lyginu tai su jūsų pagrindiniais tikslais. Jūsgi nuolat aiškinate viską, kas ir taip yra aiškiai suprantama ir e, jūrų greitkelių ir dėl roro ir panašiai. Kaip visą tai galų gale mes galėsime suderinti, kaip mes galėsime pasiekti savo tikslų. Kaip čia dabar pasakus, valstybės narės, turbūt žinote, kaip aš apie jas galvoju, nenoriai elgesi. Taigi mano klausimas toks. Kaip pastumti valstybės narės, kad jos pačios atliktų namų darbus? Ir kaip įgyveninti nacionalinius veiksmų planus šioje transporto srityje? Dar vienas klausimas. Transporto komitetas, tai yra mes, prieš tris mėnesius galėjome važiuoti į Prancūziją su vizitu. Ir e, Per tą vizitą apsilankėme ir Marselio uoste. Ir ten prisipažįstu, aš pats pirmą kartą išgirdau, kad egzistuoja vadinamasis e, šviežių vaisių koridorius. Aš apie jį nebuvau niekad girdėjęs. Įdomu buvo apie tai sužinoti. Pasirodo, kai šviežus vaisiai yra atvežami iš Izraelio, yra naudojamas toks greitkelis ir tai yra puikiausias jūrų greitkelio pavyzdys. Bet pastebėkime, kad tai nebūtų niekada buvę realizuota, jeigu regionų veikėjai nebūtų įsijungę. Bet jie net nežino, kad yra tokių planų. Jie net nežino, kaip viskas vyksta, kaip Europos komisija ir jūs kaip koordinatoriai galėtumėte prisidėti prie informacijos kleidimo į regionus. Merci beaucoup, Ismail. Dėkoju. Ir jūs viršijote jums skirtą kalbėjimo laiką, bet klausimas e, rimtas ir kaip dirbti, kai kartai sunku išjudinti suinteresuotas pusės. Toliau Vim Vandenkov. Pone pirmininkė, labai ačiū. Labai džiaugiuosi kad šiandien dar niekas Brexit nepaminėjo. Aš Brianui Simpsonui būtent tokį klausimą pirmiausia klausiu. Kas bus su jūrų greitkeliais e, dėl Brexit arba po to, kai Britanija pasitrauks? Ketvirtą kartą su TMT koridorių koordinatoriai susitinkame ir galiu pasakyti, kad e, toks e, pristatytas koordinatorių modelis mums yra labai patrauklus. Nes e, visuomet iškyla grėsmė, koordinatoriai labai daug dirba atskirai, bet mums e, toks įspūdis nesusidaro. Karla Pais pristatė antrąjį veiksmų planą. O Brainas turi išsamų įgyvendinimo planą. Kuo tie dokumentai skiriasi? O gal tai yra tas pats? Jūs abu e, dirbate skirtingais aspektais, taigi kuo tie planai skiriasi? Na ir klausimas poniai Pais. O kaip bus su Dunojaus gilinimu? Rotterdame vyko ten T dienos ir girdėjome, kad gilinimas yra neatsiejama bendros eksploatacijos dalis. Bet visi sutinkame, kad Dunojaus gilinimas yra investicija, galvojant apie TNT kontekstą. Aiškiai pasakėme, kad finansavimą galima paimti iš Europos infrastruktūros tinklų sujungimo fondo ir iš TNT fondo. Dar norėčiau paklausti apie bendradarbiavimą su Rumunija ir Bulgarija, nes Dunojus e, prateka pro daug valstybių ir daug uostų, todėl reikėtų pagalvoti apie bendradarbiavimą, jeigu galima tai tą, taip pavadinti. Manau, kad ponė Peis apie tai e, savo kalboje norėjo papasakoti. Dar kalbame apie sanglaudos fondą. Dėl to visuomet iškyla iššūkių ar ponia Peis galėtų e, dabar pasakyti, kaip yra naudojami sanglūdos fondai, ar gali jais pasinaudoti, ar mes pakankamai naudojamės Europos fondais. Tris klausimus Simpsonui turiu. Tarptautinės jūro organizacijos susitarimas dėl ETS Apie Tarptautinę jūro organizaciją IMO daug kalbėjome ir buvo sutarta, kad e, taršos e, ataskaita turės būti pristatyta ir kokių padarinių tai turės. Pirmininkė, prieš keletą mėnesių mes kalbėjome apie Europos audito rūmų ta, kritinę ataskaitą apie investicijas į uostus. Ataskaitoje buvo išreikšta daug kritikos Todėl aš dabar paklausiu Braino. Kai jūs pristatėte skirtingas alternatyvas dėl prioritetų apibrėžimo, kokie iš tiesų tie prioritetai yra ir kaip jie tarpusavį yra susiję? Ir ar audito rūmo ataskaita padarytų pakeitimų? Aš žinau, kad e, ataskaita buvo pateikta prieš TNT projektus, bet tai turėjo padarinių artimiausiams metams. Dar sugrįžtu prie detalaus įgyvendimo plano. Kaip bus su MOS jūrų greitkeliais už ES ribų, nes daug mūsų laivų išplaukia už ES ribų. Tik 6 procentai Vokietijos laivyno apsiriboja ES ribomis. Brianas Simpsonas teisingai pastebėjo, jūrų greitkeliai e, egzistuoja ir už ES ribų. Gal galėtumėt tiksliau pakalbėti, kokiu mastu jie E, tiesėsi, driekėsi. Ačiū, turiu panas Teličką. Uh, thank you, Madam Chair, and also uh, welcome from my side. Uh, uh, if I would... Ačiū. Išklausęs antro jūsų pristatymo raundo, E, susidariau įspūdį, kad koordinatoriai keistai tarpusavyje saveikauja. Europos komisija tam tikrą prasme sukuria tarsi susipriešinimą. Ir aš dabar galvoju, koks yra tikslas tarp tų, susitik, tų susitikimų tarp koordinatorių ir mūsų ES parlamentarų. E, mes kalbame apie ten T skirtingus elementus, E, mes esame dėkingi už jūsų analizę ir galima indėlį į mūsų rengiamą politinį ir teisė kūrinį darbą. Mums būtų labai naudingi įvairūs e, koncepciniai dokumentai. Be to mes atskiri parlamentarai ir parlamentarų grupės galėtumėm tai pritaikyti, tas žinias pritaikyti savo valstybėse narėse. Tam būtų labai gerai e, iš jūsų gauti daug informacijos. Gavome, šiandien išklausome dviejų prezentacijų, kurios buvo nepaprastai plačios, išsamios, bet man trūks vieno dalyko. Aš e, vienu metu nebesupratau, apie ką jūs kalbate. Kokį politinį signalą jūs mums norite duoti? Antroje prezentacijoje apie tai šiek tiek buvo minima, bet aš vis tik norėčiau, kad jūs išskirtumėt tris, keturias pagrindinės politinės išvadas. Ir galų gale, kaip mes galėtumėm jums padėti? To aš siekiu mūsų diskusijose. Ir gal aš dabar klausydamas jūsų nepakankamai atidžiai klausiausi, bet ką jūs iš esmės norit pasakyti? Kaip, galėtum, kaip jūs galėtumėt prisidėti prie mūsų darbo? Čia baigsiu, nes e, prieš trejus metus e, jei neklystų, jūs buvote kitoje diskusijoje pusėje, bet aš puikiai suvokiu, kad jūsų darbas yra labai sudėtingas. Bendrai matome, kad dabar dar tikslingiau ir koncentruočiau dirbama ir labai gerai, kad jūs palaikote kontaktą su mumis. Ačiū, ponia Kramerį, žodis jums. Labai ačiū už jūsų prezentacijas. Aš Žinau, kad ir vidaus laivyba, ir tarptautinė laivyba šiais laikais e, yra ekologiškesnė. Ir mes ypač tuo siekiame. Bet kai kalbame apie vidaus laivybę, suprantame, kad turime prisitaikyti prie vandens kelių. E, kadangi mano minėtieji transporto būdai yra ekologiški, tai mokesčiai, aišku, ne, ir jų vertinimas negali būti toks pat, e, kaip, pavyzdžiui, geležinkelių transporto. 80 procentų Europos upio transporto vyksta Reinu, bet problemos kyla dažnai iš kitų valstybių. Vokietijoje yra net trys administracijos institucijos, dėl to iškyla problemų atsakingos už vandens kelius. Ir problema yra ta, kad Vokietija neturi realios politikos. Prieš 20 metų buvo nuspręsta pastatyti uostą, kuris e, prie Elbės turėtų priimti didžiulius laivus, bet Elbė nėra labai gili. Tada mes bandėme mokytis iš Rotterdamo ir, e, tiesą sakant, patys netekome daug tų laivų, nes jie nuplaukė į Rotterdamą, nes Rotterdamas jau buvo pasirengęs stambiuosius laivus priimti. Bet šiandien mes pradėjome darbus Elbėje. Šiandien e, matome ir būkštojame, kad vis daugiau laivų nuplauks į Hamburgą ir tas naujai statomas Elbės uostas niekam nebetarnauja. Jūs abu kalbėjote apie audito rūmus, kurie vertino padėti visoje lėje uostų paaiškėjo, kad uostose yra milžiniškų problemų, piniginių problemų. Ir kyla klausimas, ar mes turimus pinigus investuojame teisingai. Brianai, tu puikiai prisimeni, kai mes kalbėjome apie TNT, minėjome, kad e, reikia galvoti, kaip suderinti E, geležinkelio ir jūrų transportą, kad e, galėtumėm nuo viduržėmio jūros nuplaukti iki pat Rostoko. E, Dunojus tada nebuvo gal vertinamas kaip alternatyva, ieškom kitokių sprendimų ir kalbėjom apie multimodalumą. Tokiais pavyzdžiais vadovaudamėsi galime aiškiai matyti, kad kartais yra uh, patrauklesni sausumos keliai negu upiniai keliai. Ir dabar mes turėtume pagalvoti, ar iš tiesų mes norime didinti upių eismą ar ne. Taip pat Ubrainai kalbėjo apie e, suskystintų gamtinių dujų e, panaudojimą. Jeigu mes nesukursime naujovių, negalėsime e, šios srities patobulinti. E, dizelinas ypač tapo nepopuliarus po vadinamojo Dieselgate skandalo. O dabar galvojame apie 2020 metus. Tada bus pasiektos ribos ir emisijos iš suskysintų dujų penkis kartus viršys e, emisijas iš dizelino. Jau iki to laiko bus išnaikintos kai kurios transporto rūšis e, dizelinas, kuris bus brangesnis šiek tiek tik bus naudojamas, bet paaiškės, kad niekas nenori priimti sprendimų. Aš pats nesu prieš dujas suskystintas, bet e, manyčiau, kad reikėtų galvoti apie sparčius sprendimus ir mes prieš apsispręsdami turim pasverti emisijų lygį, galima jų sumažinimą ir panašiai. Taip pat mes kalbame apie veiksmų planą Europoje turime ne tik Baltijos jūros strategiją, turime ir Dunojaus strategiją. Ir e, valstybės, kuriuoms ši strategija yra taikoma, nori bendradarbiauti, jos nenori, kad uostai konkuruotų ar e, varžytųsi su sausumos keliais. Taigi tokia yra bendra perspektyva. Pavyzdžiui, yra penki uostai, kuriuos nori naudoti net trys valstybės. Ir mes nenorime, kad būtų sukurta nereikalinga konkurencija. Jau Vokietijoje yra sunkumų užtikrinant bendradarbiavimą, o jeigu kalbėsime apie uostų bendradarbiavimą Europos lygmenių, tai bus dar sunkiau. Kalbant apie Danojaus strategiją, labai svarbu surinkti pakankamą informacijos. Dabar ponas Dely. Uh, well, I'm... uh. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai kalbate jūs, nu, galiu patvirtinti, sako pirmininkė. Dar kartą ačiū. Labai džiaugiuosi, čia matydamas TNT e, koordinatorius. Ačiū už e, prezentaciją apie Dunojų. Aš pas esu iš Vengrijos. Jūros mes dėja neturime. Todėl aš čia ir kalbėsiu apie Dunojaus strategiją. Visų pirma, ačiū, kad paminėjote ekologinį aspektą. Žinote turbūt, kad biologinė įvairovė, nacional, e, e, nat, natūralių buveinių išsaugojimas labai rūpi tokioms valstybėms kaip mano. Taip pat aš dėkoju e, Jums už tai, kad Vengriją paminėjote keletą kartų. Mes labai daug kalbame apie E, pasiekimus e, Dunaus koridoriuose ir akivaizdu, kad e, tam, kad pasiektum gerų rezultatų, reikės įtraukti Serbiją. Jūs savo prezentacijoje kalbėjote apie sistemų skaitmeninimą, moderninimą, daugybę visokiausių praktinių įtaisų, kurie leistų uh, pagerinti transporto priemonės, kad navigacija Dunojumi patobulėtų. Negryšiu prieš to, ar Serbija yra ar vienai par kitaip susijęta su tuo. Mes žinome, kad yra e, rengiami planai Kroatijoje, Bulgarija jau yra pakrikščiusi laivų, jeigu taip galima pasakyti. Taigi, kokia yra Serbijos padėtis? Dar vienas klausimas. Jūs kalbėdamas minėjote kad Rotterdame susitiko transporto ministrai. Iš jūsų perspektyvos ir jūsų akimis, kokie yra pagrindiniai prioritetai artiniausioms TNT dienoms, kitoms TNT dienoms, kuriuose bus kalbama apie Dunaus koridorių ir atitinkami ministrai susitiks. Dėl ko jie turėtų susitarti? Merci beaucoup, monsieur Deli. Madame Klin, c'est à vous. Ačiū. Thank you, Madam Chairperson. Thank you. Pone Kiptonin, ačiū ir ačiū visiems kalbėtojams už šiandienos pasisakymus. Ypač džiaugiuosi Briano Simpsono uh, dalyvavimu. Jis savo prezentaciją išskiria tris pagrindinės temas ir dabar matome, kad uh, turėsime kalbėti apie jūrų transporto integravimą į bendrą pasaulinę strategiją. Jūs kalbėjote apie valstybių narių bendradarbiavimo poreikį. Aišku, visi nori apginti savo interesus, bet turime suprasti, kad laisvai priekybai kliūtis reikia šalinti. Ypač dabar, kai galvome apie Brexit. Aš pati iš Airijos, iš mūsų salai tai yra labai aktualu. E, mes e, Airija turime Atlanto vandenyną pašonį ir suprantame, kad reikia labai daug kliučių pašalinti. Jūs paminėjote, kad ypatingą dėmesį reikia skirti periferiniams regionams. Tam reikia skirti ypatingai daug dėmesio, ypač e, Brexit kontekste. Mums reikės papildomos paramos, kad e, liktų kuo mažiau barjero, o būtų pastatyta kuo daugiau tiltų. Madame Schmidt, c'était vous. Pone Schmidt. Ja, danke schön, ihr habt das auch. Ačiū, man ši diskusija buvo labai įdomi. Aš e, vis dar nesu itin optimistiškai nusiteikusi. Man atrodo, kad tokių tikslų pasiekti iki 2030 metų bus labai sudėtinga. Esu iš Austrijos ir savo valstybėje mačiau, kiek problemų mes turime. Kai, pavyzdžiui, reikėjo gilinti Dunojų, mes neturime daugia modalinio terminalo, panašu, kad greitai jo ir neatsiras. Mes turime krovinių terminalą geležinkeliams kuris yra naudojamas e, prekiams pervežti per sieną į kaiminės šalis, bet praktiškai e, dėl to kyla daug problemų. Mes daug apie tai kalbėjome su RTMS ir konkurencijos specialistais, dėja geležinkelėje gerų rezultatų nepasiekta, susidaro įspūdis, kad geležinkeliuose išlieka valstybinio valdymo sistema Aš girdėjau, ką Jūs sakėte apie skaitmenėjimą, bet norėčiau priminti, kad Austrijoje turime federalinę geležinkelio sistemą, kuri susiduria su nemažai finansinių sunkumų. Jie e, neturėjo pinigų, kad vakarinė dalis, vakarinėje geležinkelio dalyje būtų įdėktas e, bevėlis internetinis ryšys. E, tai, kad e, e, sausumos keliai e, daugą atima iš geležinkelių, mane pritrenkė. Kaip mes galime pasistengti, kad nacionalinės sistemos būtų pritaikytos tikrai Europos masto multimodaliniai sistemai. Ačiū ponė Šmit. Karla, Brianai Simpsonai, klausimų labai daug, bet e, daug kas juose kartojasi. Taigi, kaip dirbsite su valstybėmis narėmis, kaip e, savo planus įgyvensit, pranešėjas Izmail Ertuga apie tai daug kalbėjo. Jis aiškiai parodė, kad e, dabar turime projektų, kurie galės būti įgyvendinti. Ir jis minėjo tą šviežių vaisių gabenimo iš Izraelio koridorių. Čia e, kyla ir e, realus klausimas dėl Brexit. Koks yra ryšys e, su e, jūrų greitkeliais? Ir klausimas Karlai dėl sanglaudos fondų. Tai yra labai rimta problema, e, kuriai sprendimo vis nerandame. Taigi, e, klausimai tokie ir akivaizdžiai, kad e, akivaizdžiai sutampa e, daugumos interesai. Norim išsiaiškinti, kokie E, turi būti prioritetai ir kaip jie gali būti atspindėti mūsų politikoje. Kokią politinę žinę galime duoti? Ponas Krameris sakė, kad emisijų ribos yra labai svarbi, svarbus klausimas, kaip parengsite realų veiksmų planą. Ponas Vėly kalbėjo apie biologinę įvairovę ir uh, E, natūrales gyvūnų buveinės. Kokie bus kiti jūsų prioritetai? Ko jūs reikalausite iš artėjančio ministrų susitikimo, kad jie priimtų, dėl ko jie turės nuspręsti? E, Kolegiai iš Arijos kalbėjo apie periferinių zonų problemas. Nereikia pamiršti Arijos tam tikrų regionų. Na, ponė Šmit, E, klausė, ar 2030 metų tikslai nėra per daug toli siekiantis, ar realiai bus galima pasiekti ir ką galvojate apie investicijas į kelius. Taigi visi klausimai taip gali būti apibendrinti ir aš lauksiu atsakymo. <laughs> Eh, Kiekvienam jums, jūsų po septynės minutės. Septynės ir pusė, prašo Karla. Elizio, komas par Karla. Euh, Pradėsiu nuo Karlos. E, Mr. Ečiuk. E. Pana Ertugai. Jis teiravosi Braino, tai aš į pana Vanekam klausimą atsakysiu. Dėl Brexito. E, po Brexito Junktinė karalystė bus kaiminė valstybė ir mes turime politiką dėl kaiminių valstybių, bet čia aš gal toliau nesileisiu į tos klausimus. <laughs> Čia tie, kas užsima tą didelę problemą, jos turės įspręsti. Uh, Darbų planas ir detalus įgyvenimas tai yra tas pats, tiesiog reglamente skirtingai pavadinta, bet tai yra tas pats, jis rengia savo gyvenimo planą, aš rengiu darbo planą, galiausiai mes tengiamės, kad tai realiai būtų įgyveninta ir tiek. Dabar dėl Dunojaus gilinimo. Gilinimas vyksta, galiu tai pasakyti, tai vykstantis procesas Labai įdomu. Ir yra palaikymas, taip. Ar pačio gilinimo mes nefinansuojame, bet ką mes galime finansuoti, tai laivai. Pavyzdžiui, jeigu aš pagilinau kelią, tuomet galiu nusipirkti matuojantį laivą, kuris pamatuoja, kur yra giliausias taškas ir nubrėžti kelią laivams realiuoju laiku per visą atstumą, tai tie matavimo laikai, laivai tą gali padaryti, jie gali nusipirkti ir gilimo laivus, ir žymėjimo uh, laivus. Visą tai galima padaryti iš tų uh, MUF generalinio direktorato pinigų ir regio generalinio direktorato pinigų. Gilinimas tai yra palaikymo darbai tai yra eksploatavimo darbai ir to finansuoti mes negalime. Negalima to finansuoti. Kaip gali finansuoti naujų batų pirkimą, kai dargi seni batai geri? Tai, taigi, gilinimas eksploatavimo darbai. Dabar nuo Rumunijos iki Bulgarijos ta at, visa atkarpa taip tikrai. Uh, Keliarius savo gyvenimo metus skyriau tam, kad abi šalis pradėtų dirbti geriau kartu. Dabar galiu pasakyti, vasarį susitikau su dviem naujais ministrais iš abiejų pusių. Ir į tą laiką Bulgarijos ministras tikrai padarė stebuklą trejų metų gilinimo. Biudžetą patvirtino, nupirko matavimo laivą, mm, dabar ir žymėjimo laivų yra konkursas ir perka gilinimo laivą. Trejiems metams. <laughs> Tikrai be, be žodžių likau. Labai džiaugiuosi tuo. Rumunams nėra gal tokia didelė problema, taip jie nori irgi gilinimo. Uh, bet e, ta dalis aktualesnė laivybai. Aš aišku atsargiai visą ką vertinau. Buvo Bulgarijoje pasikeitė ministrai, e, prieš dvi savaitės e, vyko rinkimai. Aš tikrai labai tikiuosi, kad dar šiais metais iki vasaros bus viskas padaryta dėl gilinimo ir, ir tai, tai bus fantastika. Tai tikrai džiaugiuosi, kad visą tai išsipildys. Dabar sanglaudos pinigai. Tai pradėjome TNT. Gavome 11,1-11,3 milijardo iš regijo generalinio direktorato sanglaudos valstybėms. Tai tie pinigai beveik pasibaigė yra jau įsipareigota, ne, ne, ne viskas dar išleista, bet įsipareigojimai yra visiems projektams, yra didžiulis susidomėjimas anglodos valstybėse visais tais projektais ir, ir dėl tų pinigų tikrai visi žino, kad pinigai yra, <laughs> tie pinigai yra, o ateityje nežinai, kas bus. Tai reikia pasidžiaugti tais pinigais, kurie dabar yra. Mes labai džiaugiamės tuo. Tai yra skirtumas tarp tų bendrųjų pinigų ir sąnglaudos pinigų. Bet negali paliesti sąnglaudos pinigų, tai čia tai yra esmė. Pavo. Klausėte dėl pagrindinio projekto. Visų pirma, manau, svarbiausia daugia rūšis transportas, bent jau dviejų rūšių transportas Ypač mus domina e, atkarpos per sieną, nes kol kas valstybės visos dirba savo valstybės teritorijos viduje. Aš žiūriu tik į savo teritoriją, man rūpi tik tai tai, kas pas mane. Kiekvienas rūpinasi tik tai keleiviais savo valstybėje. Tai dabar mums reikia užtikrinti, kad valstybės pasirūpintų ir e, tai, tom jungtimis per sieną. Aišku, yra sunkumų skirti skirtingos taisyklės, skirtingos skaitmeninės sistemos, galbūt kal, dėl kalbų yra problemų. Tikrai, ką be paminėsi, viskas gali būti problema. Ir dar svarbiausia, kad tvarumą užtikrinti. Mums reikia geresnio kūro, skaitmenimo, reikia žiūrėti, kur kas statoma, reikia erdvinio planavimo negali, pavyzdžiui, traukinių nuvesti į visas vietovės, reikia kažkaip apjungti, reikia žiūrėti, kur ką tiest. Tai gal tie pagrindiniai tokie dalykai šiuo momentu. Mes taip pat bandome, kad būtų kaip traukiniams visose valstybėse, kad būtų vienodos sistemos, saugos sistemos, kad būtų vienodos Tai gal tokie būtų svarbiausi dalykai. Dabar ponas Krameris. Labai džiaugiuosi pirmą kartą. Aš jau penkti metai turbūt ir pirmą kartą iš jūsų išgirdau, kad vidaus vandenų keliai yra aplinka tausojanti transporto rūšis. Tikrai galiu. Po minutės tai galėsiu patik, patvirtinti. Gerai. Galit ir vėliau tą padaryti. Really, uh, uh, do... Ne, iš tikrųjų. Galėtumėt man padaryti, padaryti paslaugą Vokietijoje, paprašyti, kad būtų atblokuota uh, ta problema, būtent, kad būtų jungti su Reinu ir Dunojumi, mums reikia uh, kad Vokietija blokuotų e, plėtojimo tos darbas. Tai gal jūs galėtumėt kažką padaryti, mums labai sunku yra. Noriu pasakyti, jeigu e, perėtumėm prie naujo, švaresnio kūro, nepamirškime, kad visų pirma mums reikia išspręsti mazuto klausimą, problemą. Yra uh, Mm, kai kurių perdirbimo įmonių, kurios dirba su mazutu. Ir aišku, viskas priklauso nuo to, kur padėsi tą mazutą. Tai reikia uh, labai budriai stebėti, kur yra tas mazutas. Nes turi būti rastas sprendimas mazu, dėl mazuto, kad būtų uh, užkirstas kelias jam patekti į aplinką. Tai kažką turim padaryti, iš tikrųjų. Eina kalba apie miržiniškus kiekius. Tai yra taip pat e, aplinkosauginės iššūkis mums. Mes turime kažką padaryti, išspręsti tą mazuto problemą. Daily. Aplinka. Taip, labai svarbu. Galiu Jums pasakyti, ką praeitais metais padarėme. Meitį ekspertų grupė puikiai, jeigu valstybė galvoja, kad štai yra kažkoks labai sudėtingas projektas ir man reikia žmonių, kurie galėtų apmokyti mano žmonės, kad jie galėtų po to dirbti su Europiniais teisės aktais nacionalinių teisės aktų kontekste, jie gali pasiprašyti pagalbos iš tai šios ekspertų komandos. Mes tikimės, kad tikrai bus galima Mm, tą procedūrą padaryti daug paprastesnė, lengvesnė, nes tikrai sanglados valstybėse, kiek, kiek matėme, visur trūksta valstybės tarnautojų, kurie realiai žinotų, ką daryti su europiniais teisės aktais, o tai tikrai yra, aišku, sudėtinga, mes iš savo valstybių puikiai žinome, kaip sudėtinga tai padaryti. Taigi turime štai tokią puikią ekspertų komandą ir visi, kam tai reikalinga, gali pasiprašyti jų pagalbos. Nes. Uh ką norėtumėm padaryti aplinkosauginiai teisės aktai vis tik tai yra ir mes turime jų laikytis. Ir jūs klausite, kas, kas dabar būtų aktualiausia, svarbiausia, ką reikėtų skubiausiai padaryti. Aš čia Pavelui gal atsakydama pasakiau jau, kad būtent uh, visą tai sėtina su mm, teisės aktais dėl aplinkos apsaugos ir, aišku, tos jungtis per sieną. Salos, izoliuotos vietos, kur reikia mm, tiltus, sakykime, tiesti. Mes išmit. Taip, visuomet yra problemų su gilinimu. Dunojus E, yra labai gyva upė, labai graži upė ir problema yra tuos du dalykus suderinti, kad ji būtų e, ir graži, per nelik daug, kad nebūtų kišimosi į tą jos grožį, tą tų turikdžių, bet tuo pačiu metu ir gilinti ir leisti tą judesi užtikrinti. Uh, Tai aišku, reikia laikytis ir atitinkamų procedūrų. Jūs iš Austrijos, aš taip teisingai supratau. Tai, man atrodo, tikrai iki šiol Austrijai puikiai viskas sekėsi. Vienos uostas, pavyzdžiui, viskas puikiai sekasi, auga, mes labai didžiuojamės tuo vidaus vandenų uostu. Jis gali ir ateityje išaukti, bet teisingai. Gilinimas taip, taip, bet mes čia labai atidžiai dirbame ir Dabar ir jūsų valstybė, aš taip suprantu, rūpinasi tuo, kad būtų viskas pagilinta, kiek reikia, kiek kur kas leidžiama ir niekas, aišku, nenori čia vienas dirbti. Ačiū, Karla, už šios atsakymus, o dabar iš karto žodį suteikiu ponui Braniu Simpsonui. Well, Ishmael. Kągi, Izmailai. Europos parlamente dirbau 25 metus ir 25 metus problema buvo valstybės narės, tai čia nieko naujo Mes ir toliau baldom, bandom plaktukais iki jų prasibelsti, kad jie pasiduotų, bet na, tai viena valstybė prioritetas, tai kita, tai vėl tiesiog reikia bandyti kažkaip tai užtikrinti, kad jie judėtų į priekį, įtikinti mm, tas valstybės narės, kad iš tikrųjų mm, jos turi paremti mūsų projektą. Mūsų projektą, tai aš kalbu apie TNT projektus visus kartu, ne vien tik tai um, jūrų greitkelius ar, ar kitus koridorius ar kažką. Tiesiog dažnai valstybės narės pažiūri, kur ten jų koridoriai, kurie per jų valstybės e, praeina ir tiek. Aišku, problema yra tai, kad dirbame horizontaliai, o ne vertikaliai. Ir taip, Aš puikiai šitą žinau, mes bandome įtikinti valstybės narės mm, paremti tos pasiūlymus. Dėl šviežių vaisių koridoriaus, aš taip, mes buvom nuvykę į Izraelį pasižiūrėti, kaip atrodo tas kelias e, iki Venecijos. Ten yra bandomasis toks projektas, yra tam tikrų techninių dalykų, kurių reikia. Čia viena iš problemų yra Jeigu kroviniai vyksta viena kryptimi, švieži vaisiai, tai atgal grįžtančiam transportui reikia kažkokio tai irgi krovinio, kad, pavyzdžiui, traukiniai būtų pelningesni, kad vyktų viskas. Tai mes turime čia minčių, kažkokių tai projektų, kas, kas, kas su galbūt su Jordanija galbūt darytumėm ką būtų galima su Izraeliu dirbant, kaip išspręsti tą problemą. Aš, aš turiu vilčių. Tai kol kas tik bandomasis projektas, bet viskas pakankamai gerai kol kas lososi. Vimai, dėl breksito atskirimo. Aš visų pirma turiu prisipažinti, kad balsavau už tai, kad liktumėm Europos Sąjungoje, jūs turbūt tai nustebins, ar ne? Uh, Na, dabar teks su, su tuo atskirimu kažkaip dirbti ir, kaip Karlas sakė, Britanija bus traktuojama kaiminė valstybė kaip Marokas, sakykime, ar Norveg... Norvegija, ne, na, Norvegija geriau sekasi. <laughs> na, teks kažkaip tai dirbs su tuo, bet aišku, airiai daug, daug problemų kils, dėl to aš prie to grįšiu gal. Audito rūmo ataskaita gal buvo nelabai maloni, nelabai palanki mums, bet čia jie kalba apie CNT viešosius pirkimus, o ne CEF, apie praeities programas, ne dabartinės programas. Nuo CEF turiu pasakyti kad dabar viskas jau daug geriau. Mes turime iš visą tų e, išplėtotų uostų visą tą tinklą, visą perspektyvą platesnę. At aš nežinau, audito rūmai e, gal ne visiškai teisingai išsakė tą kritiką. Ir su RTMS tas pats. Uh, jie dažnai žiūri į tą žem, žemiausią liniją. Vien tik tai, kas susiveda į to mažiausią vardiklį, bet nebūtinai vien tai reikia ir gal ir kitus dalykus matyti. Pane Teliška, taip, mes dirbame iš vien mes dirbame kartu ir dažnai ir prie taurės vyno susitinkame, mačiau grošų gerai, tebūnie. Uh, Dėl politinių prioritetų Aš juos apibrėžiau. Yra trys politiniai prioritetai - aplinkosauga, logistikas, grandinė, laikas. Ir mes visuomet laikomės tų trijų prioritetų. Maiklai, tai rimta problema, uostai konkuruoja vienas su kitu. Ir vienas uostas nebūtinai domisi tuo, ką daro kitas uostas, ypač jeigu jie vien šalia kito. Vilenshaven ir Hamburg, pavyzdžiui. Rotterdamas ir Amsterdamas, Liverpoolis ir Southamptonas, pavyzdžiui, visus jas gali kaltinti tokiu požiūriu. Sutinku su jumis, tikrai nėra gerai Wilhelmshavene statyti gražų uostą, jeigu Elbe gilinsi iki, na, nežinau, kur tenai, jeigu jie galės toli įplaukti į, į šalį, tai ar tikrai prioritetas būtų čia? Uh, bet jie tiesiog susikoncentruoja tik į savo savanaudiškus tikslus. Tai aš taip, aš, aš pripažįstu tai, ką sakote, kad tai tiesa, bet na, taip yra. Maiklai, <laughs> stebuklams reikia laiko, šiek tiek daugiau laiko. Ema klausia apie a, dėl. A, sieros globalios ribos ir tarptautinės jūrų organizacijos, e, ko jie siekia dėl suskistintų dujų stočių ar viduržėmio jūroje, juodoje jūroje kito laiko, kas bus. Darbas vyksta. E, tarptautinės jūrų organizacijos pakomitetėje jie ieško sprendimų, jie sprendžia tą klausimą ir aš manau, kad jie uh, bus pasirengę gyvenimui 2010 metais. Ir todėl mes ir orientuojamės į tokią gyvenimo datą, o ne 2025 metų. Dėl vairių priežasčių. Turime ir pagrindinių, ir, ir visapusiškų uostų visą eilę, ir jie gali dalyvauti SEP projektuose, ir, ir pavyzdžiui, didesnės naudos siekti, pavyzdžiui, dėl aplinkosaugos. saugos Taip pat ir periferiniai regionai taip pat. RDF, pavyzdžiui, finansavimas anglaudos fondas ir čia specialus interesas yra skirtas būtent periferiniams regionams. Savo kompetencijos ribose mes sutelkėme mm, dėmesį į TNT projektus. Tai nebūtinai reiškia, kad periferiniams regionams tiek daug dėmesio skiriame. Na, aišku, yra tai tos jungtis per sieną ir, ir taip toliau. Bet žinoma, nepamirštame tokio dalyko, kad toms vietovėms iškyla ypatingų poreikių ir, ir ypač kai peržiūrime, pavyzdžiui, kai, kai, kai bus peržiūrėjimas, kai mes galėsime aptarti periferinių regionų m, mm, poreikius detaliau. Bet aš tikrai neatmetu to, kad labai svarbu yra dirbti ir šiuo klausimu. Meklun. Taip, taip, turime sujungti ir, ir Airiją prijungti, bet kai Britanija išstos iš ES, kaip tai padarysime, hmm, bus tikrai sunku. Ir, ir aišku, tai sėtina su to, ką aš pasakiau dėl periferinių regionų. Periferinių periferija įgaus visiškai kitokią prasme, nes atsiras ES didžiulė skylė Junktinėje karalystėje išstojus. Taip, ir, ir, ir Šiaurės Airija, taip, ta dalis. Ir turėsime tą klausimą spręsti, kaip galima greičiau kad Airija jaustųsi prijungta prie likusios ES. Aš tuo tikiu. Ir iš tikrųjų, Kai kalba apie periferinius regionus, tai e, žmonės galvoja Azorai, gal kažkas tai tokio. Taip, tai yra labai svarbus regionai, tačiau nepamirškime, kad po dviejų metų Airija gali tapti periferiniu regionu. Pone Šmit, sakėte, kad jūs as, nesate neoptimistiška. Aš čia nesupratau dėl Dunos neoptimistiška nesate neoptimistiška ar optimistiška dėl... Aš optimistiška esu nusiteikęs. Pirmą kartą mes turime nusekliai darančią TNT politiką visoje Europoje, kuri leidžia sutelkti mūsų išteklius ir pasiekti rezultatų. Taigi nežinau, nesu neoptimistiška, gal čia turėjau minėti daug plačiau visą tai, tai, tai aš esu optimistiškas, taip, uh, Tai, Karla, apie gilinimą gali kalbėti visą dieną. Aš galiu Jums kalbėti visą dieną apie ostus, kurie viens nuo kito nusigrėžia, o nedirba bendarbiaudami. Tačiau aš manau, kad TNT koridorių politika yra teisingiausias kelias ES. Brian, Karla, merci. Dėkoju Brianui ir Karlai, kad išliekate optimistai. Transporto komitetas jum tikrai padės jūsų darbose, teksime, e, seksime mm, situaciją. Ir labai ačiū, kad iš tiesų atsakėte kiekvienam e, mūsų komiteto nariui į pateiktus klausimus. Mes remsime jūs, jūsų darbose, labai aišku, ir iki kitų greitų sustikimų. Ir dar kartą dėkoju už pristatymus. Prasidėjo. Right.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 Kolegos, tęsėme darbus ir dabar labai viliojanti ir įdomi tema, kuri mus gražina į vaikystę - Europos kosmoso strategija. Dabar suteiksiu uh, žodį kolegai, kuris pavaduoja mūsų pranešėją, ponę Gezina Meisner palauksim, kol ponas Brianas su visais pasisveikins ir atsisveikins. Bet kuriuo atveju jis yra buvęs mūsų transporto komiteto pirmininkas ir kadangi gerbiu jį, tai nieko nesakau. Taigi, grįžtame prie darbų. Tema rimta. Europos kosmoso strategiją. Aišku, klausimas rimtas ir sakydama, kad tai mums primena vaikystę, tai aišku, kad pajokavau. Bet bet kuriuo atveju mes nesame mokykloje. Pone Maisner pavaduoja ponas Teličką. Jis pristatys ponios Maisner nuomonę skirtą Europos kosmoso strategijai. Taigi žodis ponui Teličkai. Dėkui pirmininkė. Kaip jau sakėte, aš pristatysiu tai, ką Gezina būtų pristačiusi. Dėja, jinai negalėjo atvykti, nes turi kitų įsipareigojimų. Sveikiname komisijos iniciatyvą parengti Europos kosmoso strategiją, tą galvoja ir gerbiama pranešėja, nuomonės referentė. 21 procentas e, pelno gaunama iš to sektoriaus, tai yra 55 milijardai eurų e, Šiame sektoriuje yra 22 tūkstančiai darbo vietų. Europa turėjo pirmininkaujančias pozicijas šiame sektoriuje, bet dabar teko jas užleisti. Čia taip pat yra svarbus ryšys ir su transporto sektoriumi. Transporto sektorius vaidina svarbu vaidmenį įgyvendinant Europos kosmoso strategiją. Keletas punktų, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų nuomonę, jūsų dėmesį. Ši nuomonė pabrėžia technologinį metodą, kad kosmoso strategija e, turi tapti visų sprendimų skirtų kosmosui susijusių su kosmosu neatsiejama dalimi. Jaučiamas kosmoso technologijų įsiskverbimas į uh, verslo sektorių. Taip pat kalbame apie uh, tarpusavio ryšius su kitais sektoriais, kaip jau minėjau, su transporto sektoriumi, inovatyvūs e, tarp moduliniai transporto tinklai ir inovatyvios transporto sistemos čia yra labai svarbios. Technologijos susijusios su kosmosu e, taip pat prisideda ir prie transporto paslaugų gerinimo. Mm, čia galime minėti ir, mm, pažiūrėjau, automatinės orlaivių leidimosi technologijas. Toliau nuomonėje skiriamas dėmesys tam, mm, kokie, kokios galimybės atsiveria verslui, kokie nauji verslo modeliai galėtų pasinaudoti kosmoso technologijų pasiekimais. Komisaras Šepčiovičius sakė, kad kiekviena, kiekvienas euras investuotas į kosmosą e, gali duoti 7 eurus pajamų. Ir taip pat, mm, kalbant apie Mm, tai, kad kosmoso technologijos e, bus naudingos įvairiem sektoriam, e, navigacijai, e, navigacijai, transporto srautų valdymui ir dėl to reiktų skatinti aktyvesnį privataus sektoriaus dalyvavimą. Išvados. transporto sektorius tampa vis labiau priklausomas nuo mm, kosmoso technologijų, kai kalbame apie transporto srautų valdymą arba pozicionavimo, pozicijos nustatymo paslaugas. Čia reikia neužmiršti asmens duomenų e, privatumo apsaugos reikalavimų ir Galileo padėties nustatymo sistema dar neatskleidė pilno savo potencialo. Tie iš mūsų, kurie e, dalyvavo pernai transporto komiteto misijoje, žino, apie ką Gezina čia kalba, tai Galileo potencialas iš tiesų dar didelė dalimi yra nepanaudotas. Taigi išvados Apskritai kosmoso sektorius yra labai svarbus, augantis sektorius ir tai, ką jis gali duoti, yra labai svarbu tiek didelėm, tiek mažom įmonėm. Čia kūriamos darbo vietos prisidedama prie ES BVP augimo, įmonės startuolės ir jas reikia skatinti, e, kurtis šiame sektoriuje išmanios finansavimo sistemos, infrastruktūros ir paslaugų sistemų plėtojimui yra labai svarbios ir galiausia Romonės referentė mano, kad e, ITRE ir mūsų komitetas e, turėtų aktyviai dalyvauti e, šioje veikloje. Dėkui. Monsieur Tedika, la parole est à Monsieur Marinescu, c'est à vous. Ačiū. Toliau uh, Marinescu. Ačiū, ačiū už prezentaciją ir dėkuoju e, pranešėjai už tai, kad jis surašė savo mintis nuomonės projekte. Dar norėčiau šitą pridurti. Visų pirma, turėtumėm prašyti komisijos kito MMF, MFF pasiūlymo projekte numatyti lėšas reikalingas naujų palidovų modernizavimui ir atnaujinimui. Tie palidovai yra reikalingi palidoviniams sistemams, ypač Galilėjo, nes jis labai svarbus transportui. Tokiu būdu ateityje mes galėsime užtikrinti deramą finansavimą sistemos veiklai. Kitas dalykas. EGNOS sistema turėtų apimti visą ES teritoriją, nes dabar dar išlieka e, kampų, kurių EGNOS neapima. Taip pat turėtumėm daryti spaudimą pramoniai, kad būtų įvesti sukurti e, reikalingi sisteminiai e, įrenginiai EGNOS naudotis. Komisija tokius pasiūlymus turėtų pateikti, tai yra įtraukta į strategiją, tačiau mes savo pasiūlymuose, teisės aktų pasiūlymuose turėtumėm to reikalauti, kad e, skirtingos pramonės dalys naudotųsi GSS technologiją. Jeigu galvojam, pavyzdžiui, apie išmaniuosius kelius, prisiminkime, kad pavyko į automobilius įdėkti Galilėjo a, receptų a, prieimimo prietaisus, antenas. Bet žinia, kad Galilėjo gali tarnauti skirtingoms transporto sritims. Be to kalbam apie sekimo sistemą visame pasaulyje. EDSP dažniai jau dviejus metus yra paskirstyti aviacijai ir galima apimti visą pasaulį, bet kaip žinia, tik 70 procentų oro erdvės yra įtraukta į tą sistemą. Kitas dalykas, turėtumėm reikalauti, kad Europos komisija tarp savo šių metų prioritetų įtrauktų GTI, nes tokia iniciatyva yra reikalinga, kad bendros įmonės moksliniams tyrimams ir inovacijoms erdvėje galėtų geriau bendrauti. Be to turime kalbėti apie kosmoso galę, kuri mums irgi nepaprastai svarbi. Ačiū, ponė Marinesku. Alela Sender. Gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Irgi noriu padėkoti poniai Maisner už e, nuomonę, kurią jį parengė. Per artimiausius keletą metų bus e, atverta daug galimybių per urbanistinius duomenis, urbanistinį mobilumą, emisijų sistemą, žemės ūkį, transportą. Ir apie tai jau buvo pasakyta ne vieną kartą. Turėtumėm naudotis e, laikinomis finansavimo sistemomis, tokiamis kaip EFSI E, kad padėtume mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios kuria naujoves e, kosmoso srityje ir mes tikimės apie galimas naujas kosmoso srities temas. Mes e, kalbame apie Arijan istorinį paleidimą ir kitus panašius dalykus. Turime daugkartinio naudojimo a, kosminių laivų paleidimo sistemas. Kartais e, technologijos gali būti naudingos, kartais ne. Kartais e, dėl to gali kilti nemažai rizikos. Kalbame apie mažus palidovus, kurie paleidžiami į erdvę. Gali būti, kad jiems reikės mažiau kūro, bet jie saugumo požiūrį bus mažiau patikimi. Kalbant apie rytų ir vakarų avantūristišką požiūrį, mes turime pagalvoti apie kosmoso sistemos nepriklausomybę. Tai yra nepaprastai svarbu. Na, o transporto požiūrių reikėtų pagalvoti apie e, švietimą, mokymą ir rastų duomenų e, platinimą. Turime horizontą 2020, turime kitų horizontaliųjų projektų e, erdvės kosmoso srityje ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime prie to sugrįžti. Nežinau, kodėl mokslinio tyrimų generalinis direktoratas tai išbraukė. Saugumo gynybos aspektai yra labai svarbus, duomenų tikrinimas, visa tai yra labai svarbu. Ir tuos aspektus turime vertinti kaip gyvybiškai reikalingus. Žinoma, aš pasisakau apie skirtingų agentūrų bendradarbiavimą, ne tik Europos e, kosmoso erdvė, bet ir Europos gynybė, gynybos agentūrą. Turime galvoti ir apie kitas agentūras, kurios šie srityje bendradarbiauja. Tai padeda valstybėms narėms neturinčioms Europos palidovinių gebėjimų e, pasinaudoti esamomis sistemomis tiksl, e, civiliams tikslams. Ačiū, ponė Ajalasen ir ponė Poster. Labai ačiū. Nedaug ką galiu pridurti. Noriu tik padėkoti poniai Maisner už šį pranešimą. Tai nepaprastai sudėtingas rytis kosmosas. Ir galiu e, padėkoti pranešėjai už tai, ką ji padarė. Įtrė komitete pirmą kartą man iškilo ta tema, kai kalbėjome apie Galilėjo, pradėjo praėjo daug metų nuo to laiko ir man atrodo, kad yra e, puiku, e, kad pagaliau mes esame pasirengę siekti pažangos. Gerai, kad Prancūzija išlaikė savo pajėgumus e, kosmoso srityje. Gaila, kad Junktinė karalystė pasitraukė jau 80-metyje. Dabar, jeigu pažiūrėtumėm į e, palidovų sistemos e, naudingumą, tai pamatytumėm, kad yra, jis yra labai plataus masto. Ir tose programose, apie kurias mes dabar kalbame, turėtumėm galvoti apie pavyzdžiui, humanitarinės problemas, kurios egzistuoja pasaulyje ir mes galime išsiaiškinti aiškius incidentus bet kurioje pasaulio dalyje. Pranešėjai aš e, pademonstruosiu visą paramą, tai nėra partinis, nėra politinis reikalas. Aš e, manau, kad e, galime tik tai pateikti šiame kotete labai aiškę nuomonę ir visi galime prisidėti prie jos pagerinimo. Iš asmeniškai aš dar norėčiau vieną pasibėjimą sakyti. Kai Junktinė karalystė pasitrauks iš Europos erdvės agentūros, mes nepasitrauksime, nes visa kosmoso pramonė nėra tik ES reikalas. Tai yra žymiai platesnis klausimas. Labai daug finansavimo yra skiriama šiai agentūrai. Ir vėliau E, daugybė programų bus vykdoma kartu su Britanija per partnerystę sutartis ir panašiai, ir finansavimas bus išlaikytas. Labai svarbu tuo pasirūpinti ir būtina užtikrinti, kad būtų numatyta gera procedūra perėjimo. Labai ačiū, pirmininkė. Merci, Madame Foster. Ačiū, ponia Foster. Pasakysiu kaip bendra pranešėja. Labai trumpai, visų pirma, noriu padėkoti poniai Mesner už e, pranešimo projektą. Aš tikrai pritariu tam, kas konstatuota, bet pagrindinė žinia, ką aš norėjau aptarti, tai yra e, kosmoso erdvės programos ryšys su inovacijomis transporto sektoriuje. Aš du konkrečius pavyzdžius paimsiu. Tai yra palidovai, ADS tipo, kuri reiš, leidžia maršrų, greitkelių duomenis fiksuoti iš kosmoso praktiškai realiuoju laiku. Tai būtų pirmas mano pavyzdys. Antras pavyzdys tai būtų Galilėjo programa kuri suteiks Europai geolokalizacijos paslaugas labai, su, su labai dideliu tikslumu. Tai yra tikrai labai svarbios tokios naujovės transporto sektorėje. Mes apie tai nulat kalbame komitete, apie mm, autonominius trans, automobilius kalbame ar, ar mm, nau, kitokias naujoves. Tai, kad tai būtų naudinga tos visos inovacijos, galvojant apie transporto sektoriaus visą e, rekomertavimą, tai labai svarbu, kad būtų bendra strategija užtikrint apjungiant abis sritis, ne atskirai, kad jos dirbtų. Taigi e, labai svarbu, kad ES turėtų tokią bendrą strategiją ir tu, ypač turintų minė, kad mes esame vieni iš pagrindinių tos srities finansuotojų ir uh, tikrai reikalinga tikra, kor, tikrai koordinuojama a, strategija tarp agentūrų ir, ir ES, nes iš tikrųjų čia labai didelis darbas. Laukia, aš tikiuosi, kad sugebėsime suderinti tuos dalykus, tai yra mūsų pramonės poreikius su agentūrų darbu ir aš tikiuosi, kad bus pasiekta tikslu, bet vis tik tai, manau, gal Gal reikėtų tuos klausimus e, analizuoti, mm, galbūt ne šios strategijos kontekste, bet tai yra šiukšlės kosmose. Kol kas to klausimu niekas nešneka, o kosmose e, šiukšlių yra nepaprastai daug ir mes nežinome, kas su jomis bus. Uh, Tai iš tikrųjų, galvojant apie tokią technologijų, inovacijų strategiją, reikėtų numatyti ir ateičiai, ką reikės daryti, pavyzdžiui, su tomis šiukšlėmis, tomis atliekomis, nes, pavyzdžiui, sakykime, su brandolinėmis atliekomis, kas yra, tai yra visiškai katastrofa, ką su jomis daryti, dabar jos kasamos po žemė, bet gerai, o kas bus toliau, kas su jomis atsitiks po kurio laiko. Tai aš manau, kad ir šiuo klausimu labai svarbu yra diskutuoti, kalbėtis ir. ir Mm, Pasteličką, matau jūsų pakeltą ranką dėl diskusijų, aš, aš gal tikiuosi jūs ir atsakysite į mano klausimus. Dabar dar panas Rykė. Aš atsakysiu jūsų klausimą, pirmininkė. Visos tos atlikos yra tai, tai būtent milijonai jų yra ir jas seka viena amerikiečių agentūra, kaip rašytams skirtai. Um, e, yra daug misijų, kurios yra ruošiamas ir italų štai pavyzdžiui bandoma mm, paleisti palidovus, kurie trupinėlius rinktų e, kosmose. Tai iš tikrųjų visą, visą tai turint omenyje, kas orbitoje skraido, galbūt ir gravitacinės jėgas būtų galima pasitelkti. Na, žodžiu, tai tokios būtų pastabos, aš įsiklausiau visą tai, kas buvo pasakyta. Taip, ką, visuomet keliame klausimą, ką a, kosmoso erdvės veiksmai gali padaryti dėl transporto. Visą tai, ką, ką mes, visas tas sąrašas, ką galime, ko galime tikėtis iš palidovų, pavyzdžiui, duomenų perdavimo, stebėjimo, geolokalizacijos, logistikos ir taip toliau. Tai aš norėčiau priminti, kad kosmosas kosmoso erdvė tai yra transporto sudedamoji dalis. Ir, na, e, aš žinau, kad normalu, kad tai yra prioritetas. Tai, tai turi būti prioritetiškai sprendžiama čia. Tai yra transporto sudėdamoji dalis ir tai yra labai svarbi ta sudėdamoji dalis, tas elementas. Iš tikrųjų, visų pirma, kalbant apie kosmosą, yra suverenumo klausimas, gynybos klausimas ir uh, civilin, civilinio saugumo klausimas transporto, bet ne vien tik tai oro transporto kontekste. Ir aišku, kad tada kyla klausimas, pavyzdžiui, dėl paleidimo programų. Dabar tai yra trejų, ketverių metų programos, bet e, finansinio matomumo čia nėra, yra didelės pastangos dedamas ir Prancūzija ir Vokietija bando plėtoti tas programas, Ariana dabar jau du. Uh, Ariane, bet e, nėra to ilgalaikio planavimo. Ir galvojant apie, pavyzdžiui, pakartotinio e, naudojimo e, raketas ir, ir taip toliau, nėra tokios valstybės, kuri viena galėtų vykdyti tokio masto, koks yra reikalingas paleidimo programą. Uh, palidovo palidimo programą. Tai kol kas nieko nėra daroma toje srityje, o tas klausimas tikrai turi būti iškeltas jau dabar. Dar vienas dalykas greičiausiai bus um, civilinio orbitinių skrydžių, bus galbūt ir stratosferinių. Um, dabar yra tam tikrų pamastymų jau uh, būtent. Taigi, kosmosas tai yra transportas. Tai ir paslauga mums, galbūt ne vien tik tai, bet tiesiog mes turėtumėm užsiimti to klausimu. Uh, Tai turi būti mūsų kompetencija, kol kas niekas tuo per daug neužsima, įtrė iš dalies užsima to klausimu, bet mes turime užsitikrinti, kad e, mūsų komitetas komitetas dirbtų tais klausimais ir komisija turėtų pateikti pasiūlymus 20 metų bent jau programą, nes iš tikrųjų, kai eina kalba apie kosmosą, tai e, nedirbi dviejų, trijų, keturių e, metų e, kontekste, reikia kalbėti apie daug ilgesnį laikotarpį ir rinką čia ir visą kitą, nes iš tikrųjų priešingo atveju visi atsiribos nuo mūsų per artimiausią ateityje. Jeigu neturėsime priegos į kosmosą, mes prarasime savo suverenumą. Ačiū, ponė Rivodalion. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti uh, už pranešėjos parengtą projektą. Tikrai labai uh, Europos parlamentarų, šio komiteto narių interesai labai apjungti, integruoti. Uh, Dominik Rikė kalbėjo pakankamai negatyviai, bet aš irgi galėčiau kai kam pritarti, gal ne tiek negatyviai, bet iš tikrųjų galvojant apie kosminę programą. Europos, galiu pasakyti, kad Europos mm, kosminės erdvės programos nepanaudojamos ir agent agentūros darbas yra nedidelis ir iš tikrųjų mes galime prarasti savo rinką, mūsų pramonė gali netekti savo pozicijų. Ir aš galiu pritarti tam, ką kolegos pasakė. Uh, Mūsų komitetas turėtų išsakyti daug aiškesnę poziciją dėl teisės aktų, dėl to, kad būtų galima užtikrinti transporto mm, infrastruktūros dėrėjimą, suderinamumą su Galilėjo ir tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, dronai, sujungtos e, trans, transporto priemonės. E, čia reikia tas galimybės plėtoti ir svarstyti. Taip pat reikia spręsti CO2 išlakų mažinimo transporto sektorio klausimą. Ir galiausiai dėl visų iššūkių susijusių su užsienio užsienio kompanijų konkuravimu palidovų paleidimo sistemoje, e, programuose. Čia tikrai labai strateginiai klausimai. ES dar kol kas nėra patvirtinusi pozicijos, kad, teik, kad turi būti teikiama pirmenybė Europos dalyviams. Ir iš tikrųjų yra labai dažnai dalyvių iš kitų valstybių, kurie labai yra e, dotuojami iš kitų valstybių ir jie nori dalyvauti Galilėjo e, kitose programuose. Taigi reikia galvoti galvoti būtent apie tai, kad turi būti europinės programos skirtos Europai ir ypač turiu omenyje e, palidovų paleidimo programą, kuri turi būti skirta Europai. Čia. Ačiū pirmininkė. Tai yra labai svarbi tema, labai svarbus klausimas, kurį mes aptarėme čia komitete Europos Sąjungos strateginė priklausomybė Mm, mūsų situacija, galvojant apie kosmoso visą strategiją, mes turime visas geostrateginės sąlygas. Mums nereikia naudoti kanavero lakyšulio, kad paleistumėm raketas. Mums nereikia naudotis Rusijos mokslu ir technologijomis. Mūsų technologijos yra brandžios, yra tinkamos panaudojimui. Buvo kritikos išsakytos dėl Galilėjo, buvo sudėtinga finansavimą užsitikrinti. Be tų 8 milijardų dar 1 milijardą turėjo surinkti valstybės narės, tas buvo padaryta ir dabar jau programa yra prieartėjus prie tokio momento, kur uh, tikrai galėsime turėti savo palidovinę navigacijos sistemą ir turime agentūrą Prahoje. Aš esu tikras, kad ponas Telička tikrai galės patvirtinti, kad mes buvom surengę misiją į Pravą ir tikrai gavome labai įdomios informacijos iš direktoriaus ten dėl to, kaip uh, bus galima viską adaptuoti ir pritaikyti, pavyzdžiui, dėl skrydžių saugos. Jis labai aiškiai parodė, kaip e, funkciniai oro erdvės blokai galės būti palaikomi būtent pasitelkus šią um, sistemą, kaip ir laivų saugos rytyje tas pats. Tikrai galima. Mm Pavyzdžiui, jei, tarkim, įvyksta mm, tankerio avarija, tokiem dalykam galiu iškirsti kelią. Pavyzdžiui, jeigu tai yra labai stiprus vėjas, audra, Gibraltaras, Bosforas, pavyzdžiui, to, to, tokios vietos, tai čia yra aktualu. Bet dar vienas dalykas, manau, ką turime strategiškai aptarti komitete. Tai e, tai e, mokesčių už kelius rinkimas. Ką tik baigėme diskusijos to klausimu, kas vyksta, pavyzdžiui, Čekija ar Austrija, Vokietija ateityje pavyzdžiui, galėtų užsiklijuoti lipduką ant lango. Na, aš suprantu, pavyzdžiui, Šveicarija galbūt, bet sakykime, mokesčių rinkėjai Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, kas renka kelių mokesčius. Jie tai turėtų sujungti, susijungti į konsorciumą, kaip, kad tas konsorciumas galėtų apjungti smulkesnius tos mokesčių mokesčių už kelius rinkėjus ir tuomet būtų galima visą informaciją turėti laisv, lengvai be, surinkti mokesčius už kelius ir aš labai kreipčiaus uh, komisiją. Tikrai, manau, galima šio klausimu padirbėti, kas mums padarė įspūdį, kad mm, tos mm, geolokalizacijos sistemos o kuri mums reikalinga Europai, mums nebūtina e, dirbti su amerikiečiais. Pavyzdžiui, gali, sakykime, taip atsitikti, kad amerikiečiai staiga vieną dieną nuspręs, kad, sakykime, dėl išpolių Sirijoje ir dalio kažko, jie nuspręs, kad viskas jie nebeleidžia mum naudotis um, savo GPS, savo uh, globalios vietos nustatymo sistema ir tada mums reikėtų mūsų GPS. Uh, Europinis GPS ir paskui, aišku, galbūt Europinė sistema neveiks su Apple, bet jin gali veikti su Androidu, pavyzdžiui, Windows sistema. Vien... Svar... kad kiekvienas europietis turėtų galimybę įsidėkti programėlę savo telefoną ir turėti prieigą prie tokios sistemos. Ir tada europiečiai galėtų didžiuotis tuo, kad turi europinį produktą. E, kaip, kaip Britai, taip Džekė, na bent jau sakė, kad mes čia galim sutarti bent dėl vieno dalyko, kad tokiu būdu jie liktų Europoje. Pozicija de la Komisija Européenne, je donne la parole à madame. Dėkui, dabar suteiksim galimybę Europos komisijai pasisakyti e, poniai Lekrenies norėčiau steigti žodį, Atsiprašau, pirmininkė, aš nesu ponė Lekrenie, aš ją pavaduoju, nes jinai yra kitam komitete. O po komisijos dar sutiksim žodį ponui Teličkai. Pereisiu į anglų kalbą. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad mes labai palankiai žiūrime į šią nuomonę ir tą paramą, kurią išgirdome iš jūsų komentarų. O kalbant apie kosmoso strategijos įgyvendinimą, tai norime, kad daugam būtų naudinga, naudingos kosmoso technologijos. Norime, taip sakant, nuleisti kosmosą į Žemę. Ir čia sinergijos. Iš tiesų yra pačios įvairiausios. Jūs irgi jau esate pateikę pavyzdžių. Keletas žodžių apie tas programas, kurios vyksta. Žinote, Galilėjo yra EGNOS kita sistema, tai yra regioninė GPS signalo e, sistema, jinai veikia nuo 2011 metų. EGNOS, šiek tiek dar apie ją pakalbėsiu. EGNOS 16 metai šiai sistemai buvo vieni geriausių, bet kaip sakė vienas e, jūsų kolega Marinesku, yra dar kampų Europoje, kurių ta sistema neapima. Tai mes turime tą spragą užpildyti, kalbant apie Galileo 2016 m. gruodį. Ir apskritai per praėjusius metus 12, per praėjusius dviejus metus 12 palidovų išleidome, dabar yra 18 palidovų. Ir norime tą užtikrinti, mm, kad tą sistemą būtų globali ir dirbsime, toliau dirbsime su ją Kopernikas. Nauja e, sistema, kosmoso stebėjimo sistema e, apima e, Žemės, jūrų stebėseną, taip pat mm, prisideda prie saugios laivybos, taip pat mm, teikia informaciją esant įvairioms katastrofoms. Taip pat dar e, trečioji sritis, kurioje dirbame, tai vertinimas atliekamas, kad būtų galima užtikrinti tarp vyriausybinį ryšį per palidovus. Taip pat o, mm, orlaivių sistemos valdomos iš toli. Ta irgi darome. Kalbant apie e, kosmoso strategiją, ten sakome, kad norime didinti Europos kosmoso strategiją autonomiškumą, galimybę nepriklausomai naudotis m, mm, tokiomis paslaugomis. Ir čia irgi esame numatę veiksmų, kurių ketiname imtis. Ir galiausiai, turėdamas galvoje jūsų komentarus, tai noriu pasakyti, kad e, pavyzdžiui, Galilėjo sistema turėtų būti labiau naudojama kasdienėme gyvenime kosmoso strategijoje sakoma, kad komisija imsis konkrečių priemonių, taip pat ir reglamentavimo priemonių, kad Galilėjo galėtų būti konkrečiose, rinkos, konkrečiose e, rinkose, pavyzdžiui, mobiliųjų e, telefonų ar infrastruktūrų sektoriuje. Ir kalbant apie mobiliuosius telefonus, tai turime geros informacijos pagrindiniai telefonų pardavėjai, tarp jų ir Samsungas, jau pardavinėja telefonus, kurie e, gali naudotis Galilėjo sistema. Tai tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū. Ir dabar e, įmamės konkrečių priemonių įgyvendindami kosmoso strategiją ir jūsų pasiūlymai ir komentarai iš tiesų mums yra labai naudingi. Dėkuoju dar žodis ponui Teličkai. Dėkui ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegom, kurie paremė Geziną. Dėkoju e, kolegom už gerus žodžius, kurių buvo daug. Ir visą e, tą perduosiu Gezinai. Pakomentuosiu išsakytas pastabas. Pirmiausia, labai reikalinga yra kosmoso strategija, bet kalbant apie bet kokias būsimas strategijas, jose turi um, atsispindėti mūsų kosminiai pajėgumai. Ar kalbame apie Galilėjo, Kopernikus, Egnos ar kitas sistemas, nes turime reikalingą struktūrą. Mes čia esame tarp lyderių pasaulyje Bet atotrukis yra tarp galimybių ir tarp tų galimybių panaudojimo. Jos toli gražu ne visos panaudojimos. Ir tą taip pat galime, su inovaci... galime sieti su inovacijomis transporte ir lygiai taip pat su daugeliu kitų sektorių. E, transporto komitetas lankėsi Galilėjo būstinėje Prahoje bet ne visuomet į pateiktus klausimus sulaukiame atsakymų. Ir galbūt ne visad yra palaikomas tinkamas ryšys tarp institucijų, agentūrų ir įmonių startuolių ar apskritai įmonių, kurios teikia paslaugas, naudodamos mm, šiomis kosminėmis sistemomis. Tai iš tiesų turime tą infrastruktūrą ir reikia ją realiai naudoti. Kaip ir Dominikas e, Rikės sakė, ir net daugiau pasakysiu, kalbant apie kosmoso šiukšlės. Tai čia galime žvelgti net ir plačiau. Turime žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinį ir turime reikalingą pagrindą ir priemonės, kad siektume, kad ir kosmose būtų veikiama remiantis žiedinės ekonomikos principais. Ir taip galėtume papildyti tuos teisės aktus, dėl kurių balsavome plenarnėje sesijoje numatydami atitinkamus priedus. Ir uh, visus komentarus aš perduosiu Gezinai, nes jos vardu aš negaliu viską, uh, visko komentuoti. Tai tiek. Dėkui. Gerbiamas ponė Telička. Pone Ajala Sender, vieną minutę jums. Dėkui, pirmininkė kosminės šiukšlės. Niderlanduose yra Europos kosmoso ir technologijų institutas. Vienas iš projektų, kurį jie įgyvendina, būtent skirtas e, kosminių šiukšlių rinkimui Jie turi tinklą ir, ir per palidovus gali tas, naudodamės palidovinių ryšių, gali tas šiukšlės užvėjoti. Turi kaip ir tokią kosminę meškerę. Tai, tai kas neramina mūsų e, pirmininkę, ta problema yra sprendžiama. Aš manau, kad mes turime E, skirti pakankamai dėmesio šiam klausimui, nes jei kosminės šiukšlės nuleisim vėl į žemę, tai ką žin. Tikrai neturim kosmoso paversti šiukšlių dėžę. E, šį klausimą nuolat laikysime savo dėmesio centre dėkoju ponui Teličkai, noriu pasakyti, kad pakeitimus galima pateikti iki balandžio 19 vidurdienio. Laiko netiek ir daug. Gerai, toliau tęsėme. Paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas - tikrinimas. Komisija pristato deleguotojo akto dėl techninių sąveikos specifikacijų prieimimo ir peržiūros projektą. Tai susiję su geležinkelių tinklais. Ir dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, su kuriuo sveikinuosi ir jum skiriu maždaug 5-7 minutės. Ar užteks laiko? Gerai, taigi žodis jum. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, tema, kurią šiandien pristatote, deleguotasis aktas dėl techninių sąveikos specifikacijų prieimimo ir priežiūros, yra vienas iš svarbiausių komisijai įgyvendinant ketvirtąjį geležinkelių paketą. Jūsų komitetas turbūt puikiai žino, kad ketvirtajame geležinkelio pakete yra du ramšiai e, techninis e, ir e, Dar vienas techninis buvo patvirtintas birželio 15 dieną, jūs visi žinot, koks yra bendras kontekstas, kokie yra ketvirtojo geležinkelių paketo tikslai, e, sukurti Europos geležinkelių erdvę, panaikinant išliekančias kliūtis geležinkelių transportui tarp valstybių narių. Ir tokiu būdu mes tikimės sukursime daugiau verslo galimybių operatoriams. Ir E, galėsime krovinių vežėjams taip pat sukurti geresnės sąlygas, ne tik keleiviams. Tikimės, kad tai padės siekiant ir ekonominių, ir klimato kaitos tikslų. Techninio ramščio e, kontekste ketiname ženkliai supaprastinti bendrą reguliavimo kontekstą, e, reglamentus geležinkelių, tai sumažins administracinės išlaidas ir bus žymiai lengviau geležinkelio įmonėms e, ir gamintojams kurti ir produktus, ir paslaugas. Ypač tai pasakytina apie nacionalinių taisyklių panaikinimą. E, jei neklystų, 11 tūkstančių nacionalinių taisyklių buvo peržiūrėta ir jos buvo panaikintos, e, darbas dar nesibaigė. Reglamento techninio ramščio vienas iš pagrindinių elementų yra skirtingų geležinkelio agentūrų stipresnis vaidmuo autorizavimo ir sertifikavimo darbe. Žinote, kad ERA turės veikti kaip vieno langelio sistema, e, bus galima lengviau koordinuoti sertifikatų išdavimą ne tik tarptautinėms paslaugoms, bet ir vidaus paslaugoms. Todėl dabar Europos komisija labai glaudžiai bendradarbiauja su Europos geležinkelio agentūra ir e, noriu parengti dirbą šio paketo įgyvendinimui, sukurti reikalingą metodiką. Ir e, tikimės, kad tai leis bendrų saugumo metodų sukurti. Visą tai yra saveikumo techniniai standartai Tai nėra naujas dalykas ketvirtame geležinkelio pakete, bet vis tik tai norėjome juos išlaikyti, jie nuolat yra keičiami, tobulinami, kad e, būtų atitinkam atspindima techninė pažanga. Be to, TSA, e, TSI, atsiprašau, yra nepaprastai svarbios. E, Europos geležinkelio agentūra ateityje išduodant leidimus, kaip e, sutarta per dėrybęs tarp jūsų ir tarybos pagal saveikumo direktyvos penktąjį straipsnį, turiu galvą 2016 metų 797 direktyvą, jos penktajame straipsnėje yra suteikiamas Europos komisijai įgaliojimas priimti deleguotusius teisės aktus, kuriuose būtų įvardinami tų techninių standartų saveikumui e, e, tikslai. Ir šiandien mes apie tai kalbame. Šių deleguotų teisės aktų svarbus elementas yra tas, kad jie turi būti priimti ateityje, kai bus keičiamas e, TSI ir tai turi būti daroma kuo greičiau. E, techniniai e, saveikumo standartai TSI turi būti patvirtinti komisijos nepakeičiant direktyvos. Dabar jau suprantame, kad reaguotis teisės aktus turėsime patvirtinti, kad tenkintume TSI klimato tikslus. Tai turi būti padaryta prieš patvirtinant pačius TSI. Visą tai yra labai naudinga nes taip suteiksime galimybę sklandumui tarp TSI ir iškelti tikslai e, bus suderinami, vienas kito nedubliuos ir e, tai bus naudinga ir mums teisės aktų rengėjams ir taip pat suinteresuosiams pusėms. Aiškiau žinosime, ko yra siekiama tais TSI ir kokiomis gairėmis vadovausimės toliau, kai aptarinėsime pavienių TSI likimą. Po to, kai bus patvirtinti deleguotojai teisės aktai, tada jau turėsime pagrindą konkretiems tikslams, kiekvienam TSI atskirai ir visi TSI turės būti priimami ir keičiami ateityje, vadovaujantis rekomendacijomis, kurias Europos komisijai suteiks Europos geležinkelio agentūra. Patys TSI bus nustatyti uh, pagal 51 e, e, straipsnį numatyta peržiūros procedūra, ten yra numatyta tikrinimo procedūra. Deleguotojų teisės aktų e, dabartinė būklė buvo nulemta turbūt konsultacijų su Europos geležinkelio agentūra, kurios vyko praėjusiais metais. Buvo kalbama, kaip patobulinti uh, dokumentą su Europos komisijos ekspertų grupe. Šiuo metu sausio mėnesį, man atrodo, ir jūsų atstovas dalyvavo toje darbo grupėje ir buvo e, nustatytas labai aiškus konsultavimos laikotarpis. 350 komentarų jau gavome. Mes juos tengiamės atsižvelgti ir dar e, laukime galutinių išvadų iki balandžio 27 dienos. Kai konsultacijos baigsis, Europos komisija e, labai greitai uh, juos įvertins ir priims teisės aktus uh, bei pateiks uh, pakeistą variantą tarybai ir uh, parlamentui, aišku, jeigu niekas tam neprieštaraus. Trumpai dėl teisės akto struktūros. Yra e, pirminiai įvadiniai straipsniai, kuriuose apibrėžiame bendro pobūdžio reikalus, kuriuos būtina atsižvelgti, nustatant visus TSI, įskaitant e, bendro saveikumo reikalavimus ir taip pat reikia įvertinti nešamą naudą ir kaštus, sukelsiamus kaštus. Be to turime vėliau konkrečių straipsnių, kuriuose yra kalbama apie kiekvieną iš 11 TSI atskirai. Ir ten yra įvardinama kiekvieno TSI tikslas pavieniui. Norėčiau išskirti keletą esminių pastebėjimų kurie deleguotame teisės akte jau apibriešti. E, yra iškelta konkrečių tikslų dėl ketvirtojo geležinkelių paketo integravimo pakeitimų. Kalbame apie nuseklumo poreikį, e, taip pat nustatome perinamuosius laikotarpius, e, kalbame apie TSI pakeitimų poveikį sertifikavimo sistemai ir koks yra santykis su kitais TSI Taip pat priimame nemažai nuostatų apie tai, kaip elgtis su dabar egzistuojančiomis posistemėmis. Ir Europos komisija yra pradėjusi analizę, e, kurie, kurios rezultatai leis sukurti geresnius TSI. E, taip pat Europos komisija išskiria horizontaliuosius teisės aktus, inovacijas. Tai ypač susiję su tuo faktu, kad dabar a, e, geležinkelių klausimas yra perkeltas į kitą sektorių. E, norime, e, kad geležinkelių sektorius e, būtų novatoriškesnis ir tai turės įspindėti reglamente. Ir tokiu būdu galėsime aiškiau apibriežti standartus ir sumažinti kaštus. Be to yra numatyta visa eilė priemonių susijusių skaitmenėjimu, skaitmeninimu, informavimo paslaugų tiekimu, informacijos technologijų paslaugomis. Čia ir baigsiu, jeigu turite klausimų, mielai juos atsakysiu. Su manimi atėjo pavaduotojas, kuris buvo atsakingas už dėrybas ir jis žino visas detalės geriau negu aš. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Dabar aš suteiksiu e, galimybę paklausti, ponas Vindekamp. Um. Labai ačiū, pirmininkė. Neretai, sprendžiant jas problemas, koja pakiša įvairiausius smulkmenus. Ir deleguotieji teisės aktai, mano paties nuomonė, nesusilaukia parlamente pakankamai dėmesio. O klausimą turiu Europos komisijos ponui. Jeigu pažiūrėtumėm, kaip deleguotai teisės aktai kuriami. Pamatytumėm, kad įsikišti nori visi, nes visi nori, kad deleguotasis aktas būtų kuo geresnis. O kaip yra su jų gyvendinimu? Aš žinau, kad galbūt dar yra per anksti apie tai kalbėti, tačiau, kai dėrėjomės dėl ketvirtojo geležinkelių paketo, kai kurios valstybės narės dar nebuvo įgyvendinusios antro geležinkelių paketo. Todėl mano klausimas dabar būtų toks. Kas vyksta įgyvendinime? Ar valstybės narės ženkliai skiriasi? Ar geležinkelio bendrovės labai skiriasi infrastruktūros valdymo požiūriu? Nes man atrodo, kad e, būtent tai, e, ką mes dabar priimame, e, įtakos labiausiai infrastruktūros valdytojus ir geležinkelio operatorius. Būčiau labai dėkingas, jeigu pateiktumėte informacijos apie tai. Mano nuomonė, kad šie du subjektai labiausiai jaučia poveikį. Ponas Krameris. Mano klausimas e, panašus, aišku. Ketvirtajame geležinkelių pakete labai atsargiai elgiamės su deleguotaisiais teisės aktais, nes bijojame, kad jie nebūtų atmesti kaip per daug techniniai. E, jeigu pasilygintumėm save su geležinkelio bendrovėmis, tai suprasime, kad mes parlamente esame labiau europietiškai nusiteikę, nes geležinkelio bendrovės daugiausiai yra nacionalinės ir jos bando išsaugoti savo interesus, savo pranašumus. Jiems Europa nelabai rūpi. Mums teko dėl to gerai pakovoti ir nelabai sėkmingai. Bet vis tik parengėm šį deleguotą į teisės aktą ir norėjome, kad sprendimas būtų mūsų rankose. Ar tas sprendimas politinis, ar techninis Jūs e, komisija galite pasikliauti mūsų paramą. Kalbant apie IRTMS. Mes nuolat sakome, kad čia geležinkelio bendrovės turi mm, turėti galutinį sprendimo balsą. Prieš penkerius metus mes nusprendėme, kad norime sukurti ERTMS, bet tos sistemos turi būti visur suderintos. 10 tūkstančių kilometrų geležinkelių buvo tam pritaikyti, tačiau e, nebuvo įmanoma visur to padaryti. Ir geležinkelio bendrovės pareiškė, kad daugiau nieko nebekeis, daugiau naujų sistemų neįgyvendins. Pranešiai labai aktyviai dirbo. Ir mes Vokietijos operatorius įtikinom, kad jeigu nesimokysim iš savo klaidų, tai tik švaistysim pastangas ir laiką ir ateities nesuformuosim. Ir dabar kyla klausimas, kada viskas pasikeis. Ar ir vėl darysime tą pačią klaidą, kokią darėme su ERTMS. Teisės aktas yra puikus, bet kiekviena valstybė narė elgesi taip, kaip nori. Todėl dabar Europos komisija turėtų pagalvoti, kaip išvengti, kad galų gale neiškiltų dvi skirtingos sistemos. Mes norime, kad tokia problema būtų išspręsta, mes norim, kad būtų einama į priekį, o net gal. E, kol kas turbūt visi sutinka, kaip, kas turi būti, bet kas priims galutinį sprendimą. Ar mes, ar komisija, ne, pavienės valstybės narės gali e, prisidėti prie to, bet pasirūpinkime, kad nebūtų per daug dėlisema mūsų tikslus įgyvendinant. Mūsų tikslai turi būti priimami laiku, tarnaujant visos Europos interesams, o ne pavienių valstybių narių interesams. Tom. Ponas Dėlį, porą klausimų. Aš nelabai suprantu uh, tų uh, formuluočių, bet uh, kaip uh, kolegė sakė, problemos iškils dėl smulkmenų, todėl tai aš prisipažįstu, kad ne visų detalių galiu suprasti. Pavyzdžiui, galvoju apie šeštąjį straipsnį šiame deleguotame teisės akte. Ten yra kalbama apie geleži, kro, kro, geležinkeliais pervežamų krovinių keliamą triukšmą. Niekas nėra pasakyta apie tai, koks mūsų požiūris. Mes žinome, kad yra labai griežtai nusiteikusių valstybių narių, yra labai nerūpestingų valstybių narių ir, ta, ir yra rytų Europos valstybės, kurios turi senuosius riedmenis, kurie kelia nepaprastai didelį triukšmą. Kitas klausimas susijęs su 14 straipsniu. E, Bileto įsigijimas nuo pradžios iki galo. Apie tai buvo kalbama ketvirtojo geležinkelių paketo valdymo dosie. Nėra pateikta jokių detalių apie jūsų tolesnius planus šiuo požiūriu, nors jeigu aš neklystu, yra numatytas gana ilgas pereinamasis etapas. Be to, jau susitarėme, kad rinka turėtų padaryti E, savo įtaką prieš mums primant galutinį sprendimą. Na ir paskutinis mano klausimas dėl dešimtojo straipsnio. Asmenys, e, kurių judumas yra ribotas, neįgalėjai, ta tema labai svarbi. Daugiau negu 30 tūkstančių e, geležinkelio stočių yra nepritaikytos neįgaliesiems, ten yra labai aukšti laipteliai arba uh, E, skirtingos platformos, kuriomis negali naudotis e, vežimėliuose sėdintis neįgalėjai ir panašiai. Kad e, pakeistume šio požiūrių padėtį, turime suprasti, kad reiks daug laiko ir daug pinigų. Kai baigsite šį teisės aktą, ar bus atsižvelgiama ir į šiuos elementus? ir į laiko bei pinigų klausimą. Ir aš užsirašiau paklausti, nes e, šiandien mes Europos komisijai teikėme aišku klausimą, kaip jūs elgsitės, ką darysite ir kada. Tai yra realus klausimas. Ponas Dely jau klausė apie tai. 14 straipsnis deleguoto teisės akto šeštajame, e, šeštoje dalyje. Čia kalbama apie tiesioginį bilietų pardavimą. Ar negalėtume tiksliau paaiškinti? 2016 m. direktyvoje 2370 kalbame apie bilietų pardavimo sistemą rinkoje turi būti pritaikytos išmanusios mobilumo sistemos, einančios per sienas ir panašiai. Šiandien žinome, kad geležinkelio įmonės turi pačios finansiškai prisidėti prie tokių sistemų kūrimo ir vengdamos diskriminacijos sukurti nuoseklę sistemą. Be to turi būti pateikiami visi reikalingi duomenys kelionių, apie kelionių planavimą ir bilietų pardavimą. Valstybės narės turi atskleisti, ar ta sistema nėra diskrimina, diskriminuojanti tarp įmonių, ar yra atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti uh, komercinę, pavyzdžiui, uh, pa, komercinį konfidencialumą ir laikytis konkurencijos taisyklių. Galų gale Europos komisija turi užtikrinti visų tų punktų tolesnį įgyvendinimą ir pateikti realų teisės akto pasiūlymą. Taigi bendrai mano klausimas yra labai paprastas. Ar Europos komisija turi iniciatyvų šio požiūriu ir jeigu taip, norėtume sužinoti, kada jos bus paskelbtos. Monsieur Kramer, vous vouliez rajouter quelque chose? Pane Kramer, jūs norėjote kažką pridurti, prašau. Ja, ganz kurz. Also... Trumpai dėl informacijos mm, keliaujant po Europą su bilietu. Su oro linijomis ne problema, aišku, jų gal 27 ar 30 gali po visą pasaulį keliauti, bet su keležinkeliais, <laughs> sako, konfidencialu nesąmonė. Reikia spręsti tą teisinį klausimą. Ar komisija norėtų sureaguoti per minutę ar dvi? Ir Aš visų koordinatorių vardu labai prašau tikslaus atsakymo elektroniniu paštu, jeigu negalite atsakyti dabar. Ačiū pirmininkė visų pirma. Atsakant į pono Vidmam Dekan klausimą dėl teisės aktų, kaip užtikrinsime teisingą perkelimą. Čia gal ne visiškai dėl deleguoto aktų klausimas, dėl bendro ketvirto geležinkelių paketo perkelimo. Mes dirbame su valstybėmis dėrėmis, mes kalbame. Uh, per komitetą, kuris užsieima reguliavimo klausimais ir visos gairės yra pateikiamas, kaip užtikrinti teisės aktų perkelimą, ypač jeigu yra kažkokių tai problemų su to teisės aktu, galbūt kažkas ne visiškai aišku valstybė narė, tai mes tikimės, kad tokiu būdu bus galima užtikrinti spartesnį ir vienodesnį mm, teisės aktų perkelimą valstybės narėse. Aišku, mes negalime išspręsti problemos, jeigu kažkurios valstybės narės tyčia nusprendžia lietai ar neteisingai perkelti teisės aktus, bet mm, tos, kurios yra mm, įsipareigojusios daryti tai, mm, kas reikalinga, tai tikrai labai svarbu yra tai ir, ir mes stengiamės paėti dabar, ponai Krameri, dėl nuseklumo kas yra nauja, kas yra labai svarbu ketvirtame geležinkelių pakete, kad mes dabar jau pasikliavame ne vien valstybėmis narėmis, užtikrininant perkelimą ir suteikiant e, leidimus e, pagal nacionalinės taisyklės, labai svarbu, kad jos atitiktų Europinę teisinę bazę ir mes už tai perimame tas galimybės, tai yra geležinkelio įmonės gali nuspręsti kreiptis e, ir autorizavimo leidimo ir saugos sertifikatų e, į agentūrą. Ir tuomet e, vieningai agentūra, Europinė agentūra tai taiko visas teisiklės visoje um, Europoje ir tokiu būdu yra panaikinami tie skirtumai, arba bent jau labai smarkiai sumažinami. Na, aišku, kadangi yra nacionalinės taisyklės, yra skirtumų ir TSI pavyzdžiui, per tai deleguotus aktus mes tikimės bus išspręsti tai skirtumai tokiu būdu, mm, ypač ten, kur buvo skirtingai pasirinkti keliai, skirtingos taisyklės gyvenintos. Dabar tokie klausimai kaip triukšmas, e, bilietai. Dėl triukšmo, triukšmo mažinimo, kai mes matome deleguotume akte, tai yra ta bendrauji bazė. Uh, Aišku, čia reikia nepamiršti, kad labai daug darbo vyksta komisijoje, geležinkelio agentūroje, per mūsų diskusiją su narės, valstybėmis narėmis. Mes sprendžiame tokį labai jautrų klausimą, kaip jūs ir sakėte, būtent dėl tų priežasčių. Mm, ir siekiame, kad tai būtų viskas proporcinga, nepamirštant ir sveikatos problemų, ypač uh, E, Reinas Lėnė, pavyzdžiui, Vokietija siekiant, siekiant nesumažinti geležinkelio ekonominės vertės, bet išsprendinti ir tuos lausimus. Yra tos tyliosios atkarpos, mes tengiamės iš, išteiškinti, kur tai yra įmanoma, teisinių požiūrių ir taip toliau. Reikia kai kur stabilumo tų reikalavimų. Mm, tiesiai deleguoti aktai leidžia, kad e, patvirtinti tiesiai tokiu būdu. Uh, kad būtų galima tokį požiūrį gyvendinti ir pritaikyti inovacijas mm, pagal tiesi. Mes tikime, kad tikrai tokiu būdu galima rasti tinkamus sprendimus šioj problemai. Dabar dėl bilietų. Tai tikrai jautrus klausimas, kaip aš suprantu, iš tikrųjų šiam komitetui per tiesį mes kūrėme techninę bazę, kad duomenimis būtų galima duomenys būtų galima pateikti dėl tvarkaraščio, dėl galiojimo, dėl panašių dalykų. Mm, Tiesi savo ruoštų negali, aišku, priversti geležinkelio įmonių parduoti tų bilietų, priversti gėlę įmonių Pirmininkė nutraukė, jūs iš, iš, išnaudote visą jums skirtą laiką, tiesiog aš norėčiau paprašyti jūsų, ponė Fiš, įsipareigoti į šios klausimus dėl bilietų pateikti atsakymą elektroniniu paštu labai tiksliai, aiškiai. Tai mes esame teisės aktų leidėjai ir šiandien labai aktualu mums yra sužinoti, ar Europos komisija yra pasirengusi pateikti mums pasiūlymą, kad būtų galima padėti prieki šio klausimo. Taigi, gerbiamas pane Fiš, visų koordinatorių vardu, aš kreipiuosi į Jūs, kad e, prašau Jūsų įsipareigojimo atsiųsti atsakymą e, raštu. Ačiū. Ačiū visiems nariams. Posėdį baigiame, mėly kolegos koordinatoriai. Tiksliai po 6-7 minučių susitinkame vėl, o į tą laiką e, jūs galite išgerti kavos podelį, kad atlaikytumėte darbą iki 18.30.